skelbiu Europos parlamento parlamentinę sesiją, kuri buvo nutraukta praeitų šių metų Liepos 17 dieną, yra tiesiama. Keli pranešimai. mus labai nuliūdino ir sukėlė dėlės skausmą tas faktas, kad netikėtai mirė Andrė Bradford, e, parlamento narys iš Portugalijos. Nutrauktas jo uh, darbas tiek savo šalies, tiek Europos parlamento labojų. Jis buvo labai jaunas, buvo jam tai buvo 48 metai. Savo gyvenimą jis paskyrė pilietiniai veiklai, jis gynė demokratiją, uh, dar viską, kad Azorų salų politinės autonomiškumas būtų kuo labiau įtvirtintas. Jisai taip pat buvo nepaprastai švelnus ir malonus žmogus. Jis buvo žinomas už, dėl savo iškabos ir dėl savo nepaprastai didelių, svarbių moralinių savybių. Jis nesiniai buvo išrinktas Europos parlamentą ir jo laukia dideli iššūkiai. Prie, prie pagerbdami jo atminimą ir rodinami solidarumą ir uh, už, uh, reikšdami užuojautą jo šeimos nariams, jo frakcijos kolegoms iš socialdemokratų frakcijos ir uh, reiškime savo pagarbą jam Europos parlamento vardu. Yra dar vienas liūdnas pranešimas. Praeitą savaitę Europoje įvyko keli potviniai. Jie sukelia daug žalos Ispanijos rytuose, Murčioje, Granadoje, Valencijoje, palėtė net Madridą. Šeši žmonės žuvo, dešimtis tūkstančių buvo priversti palikti savo namus ir darbo vietas. Europos parlamento vardu aš norėčiau išreikšti užuojautą visiems žuvusiems ir jų šeimos nariams. Taip pat reiškiame mūsų solidarumą ir paramą visiems, ką palėtė šie potviniai. Taip pat norėtume pripažinti, kad gelbėjimo tarnybos dirbo puikiai Dėkojame įvairių gelbėjimo tarnybų da, darbuotojams ir savanoriams. Dėkojame jiems visiems. Pagerbdami mūsų kolegos atminimą ir žuvusiųjų Ispanijoje da, atminimą ir rodydami taip pat da, paramą jų šeimos nariams, siūlau visiems pagerbti jų atminimo tylos minutę. Grazie. Dėkuoju. Onorevole Piri ha chiesto. Ponas Pyri paprašė žodžio. Pone Pyri, prašom. Yeah, Taip veikia mikrofonas. Dėkoju praeitą savaitę. De... Ukraina ir Rusija apsikeitė kaliniais. Olegas Sencovas ir 24 Ukrainos jūreiviai buvo paleisti į laisvę. Bet tikiuosi, kad kolegos man pritars, kad negalima leisti, kad būtų pamiršta apie tai, kad uh, žuvo uh, uh, MH17 lėktuvo keleiviai. Tai sukelia daug skausmo jų šeimos nariams ir be abejo, ba, mes, re, mes rodome solidarumą bet, Ukrainos atžvilgių, bet mes taip pat manome, kad reikia padaryti viską tam, kad būtų nubausti kaltieji dėl da, lėktuvo da, MH17 a, tragedijos. 2019 m. Liepos 18 dienos posčio protokolas yra paskelbtas. Ar bus kokių pastabų? Ponas Papadakis, prašome. Ačiū pirmininkė, kolegos. Kipras šiuo metu patiria grėsmę e, iš Turkijos laivyno pusės statomos naftos platformos Kipro išimtinėje ekonominėje zonoje, o tai taip pat ir Europos teritorijos. Tuo pat metu panas Savucoglų nuolat grasina Famagustos miestui, kuris yra saugomas Europos parlamento ir jungtinių tautų rezoliucijų. Europos parlamentas turi pareigą imtis veiksmų Taryba nusprendė taikyti ta, sankcijas Turkijai. Labai svarbu, kad Europos parlamentas e, dirbtų panašią linkmę. Dėkuoju. Aš jūsų klausiau, ar jūs norėtumėte išsakyti kokį nors pastabų dėl uh, protokolo. Jei tokių pastabų nėra, tuomet laikysime, kad protokolas yra patvirtintas. Toliau, ponas Bratford, e, da, uh, mirė ir ponas Gualtieri buvo, paske, buvo paskirtas Italijos ekonomikos ministru. Ir mes e, atai, į tai atsižvelgime, konstatuojame, kad jų vietos yra laisvos. Danijos kompetitingos institucijos man pranešė, kad Marijam Vin buvo išrinktas parlamento nariu. Jis pakeis Jepe Kofart Ir jis pradės eikti savo pareigas nuo 2019 m. Liepos 2 dienos. Portugalijos kompetitingos institucijos taip pat man pranešė apie tai, kad Europos parlamento narių išrinkta Izabel Karvaneš ir jį pakeis pono Andrei Jorgo Dionizio Bradford, kuris neseniai mirė. Ir nebejoju, kad mes galėsime svetingai priimti naujus parlamento narius ir jie galės naudotis visomis jiems priskirtomis teisėmis. Teisinės komitetas išnagnė Anco Ačiveryje įgaliojimus ir ir patvirtina, kad jis galės eiti savo pareigas. Ar kas nors tam prieštarauja, tuomet tas sprendimas yra patvirtintas. Socialdemokratai, e, Liaudės partijos frakcijas ir e, Žalioji frakcija pranešė man apie tai, kad bus keičiami, keičiami kai kurių delegacijų ir komitetų sudėtis jų pasiūlymai bus e, įtraukti prie šio, į šio posėdžio protokolą ir, ir įsigalioja iš karto. Jūri ir Empli e, komitetai man pranešė apie tai, kad e, buvo atliktas patikrinimas Ir pagal 241 taisyklės ketvirtą pastraipą yra manoma, kad tie pakeitimai įsigalioja, nebent nustatytas parlamento narių skaičius nepaprašys, kad dėl jų būtų balsuojama. Tie pakeitimai yra paskelbti plenarnio posėdžio tinklalapyje ir jų tekstas bus įtrauktas į e, šio proto, posėdžio protokolą. Kultūros komitetas taip pat nusprendė pradėti prostitucinės dėrybas dėl e, pagal e, darbo tvarkos taisyklės 72 taisyklę dėl pirmojo svarstymo. Mūsų plenarnio posėdžio tinklalapyje jūs, gausit, jūs rasite visą informaciją apie tai. Ir taip pat ta informacija bus traktuoja iš šio posėdžio protokolo. Dar vienas pranešimas. Europos da, da, ombudsmeno da, uh, paskirimas. Rūpjūčio 30 dieną buvo paskelbta apie tai, kad galima teikti kandidatūras ir jas galima e, teikti iki rugsėjo 30 dienos. Rugsėjo 4 dieną jūs visi gavote mano laišką, kuriame buvo pateikta daugiau informacijos apie tai. Norėjau paminti Jums, kad pagal darbo tvarkos taisyklių 231 taisyklės antrąją dalį kiekvienai kandidatūrai turi pritarti daugiausia 40 parlamentų narių, kurie atstovauja daugiausia dviem valstybėm narėm. Kiekvienas, kandida, kiekvienas parlamento narys gali paremti tik vieną kandidatą. Jei jis parems du kandidaūrus, tuomet jo balsas nebus įskaičiuotas. Taip pat norėčiau Jums pranešti apie tai, kad, kad kai bus pasibaigęs terminas, negalima bus pa, paremti kandidatų. Po to, kai po termino aš patikrinsiu vis, visų kandidatų tinkamumą ir po to tinkami kandidatai bus pristatyti Europos parlamento, vyks jų klausimai gruodžio pradžioje. O rinkimai, naujom bus meno rinkimai, vyks 2019 m. gruodžio mėnesio, per gruodžio mėnesį plenarinį posėdį. Toliau pirmininkų suėgos patvirtintas darbo tvarkės projektas, kuris buvo patvirtintas pirmininkų suėgoje, kurį vyko rugsėjo 12 dieną. Ir dabar perėmėme prie siūlomų pakeitimų keli, kelios frakcijos siūlo pakeiti, pakeisti darbo tarkės projektą. Antradienis, pirmas siūloma pakeisti uh, komisijos pareiškimą pareiškimo dėl, pasire... dėl bendros sąjungos pozicijos prieš klimato politikos veiksmų aukščiausio lygio susitikimo New York'e pavadinimą. Siūloma jį pakeisti taip, kad, uh, kad jis vadinasi pasirengimas klimato veiksmų aukščiausio lygio susitikimų ir tvarių vystimosi tikslų aukščiausio lygio susitikimų susitikimą New York'e. Ar bus pastabų dėl to? Ne, jei pastabų nėra, tuomet laikysime tą pakeitimą patvirtintų. Toliau, antradienės, toliau žaliųjų ir gūja e frakcijos paprašė, kad po debatų dėl tarybos ir komisijos pareiškimų dėl Amazonės miškų gaisrų būtų patvirtinta rezoliucija, dėl kurios būtų balsuojama uh, ketvirtadienį ryte. Sutiksiu žodį ponui Lamberts, frakcijos vadovui, tam, kad jis galėtų žalių frakcijos vardu pristatyti šį pasiūlymą. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Tai, kas vyksta Amazonės miškose, e, galvojame apie praeitį, masiški gaisrai Amazonėje, Amazonijos regione, tai yra problema visom pasauliui. Ir todėl visiškai teisėta mūsų parlamentui ne tik diskutuoti apie tai, bet pareikšti savo nuomonę. Aš manau, kad jeigu mes negalime aptarti e, situacijos be išvadų, tai bus stebinantis dalykas ir Amazonės žmonėms ir taip toliau. E, aš manau, kad svarbu mums diskusijas pabaigti, patvirtinant rezoliuciją, kuri aiškiai pasakytų, kokia yra mūsų pozicija, kokios yra pasiekmes. Išvadas turi padaryti ES, jeigu Brazilija ir toliau išlaikys tokias pat poziciją, kuri ir tai yra, jis sako, kad jokios problemos nėra ir e, europiečiai negali kištis į Brazilijos reikalus. Aš manau, kad Amazonė svarbi visiems, tai ne tik pasaulinis paveldas, tai yra labai svarbus elementas kovojant su klimato kaita ir mes negalime palikti, e, kad leisti, kad ta situacija išliktų kaip ši. Ir aš siūlau patvirtinti ketvirtadienį e, parlamento rezoliuciją, kad, kuri aiškiai pasakytų, kos, kokios turėtų būti e, pasiekmes šios situacijos. Ačiū. Ar dar kas nors pas, norėtų pasisakyti prieš? Ar bus kas nors, kas norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Ne. Gerai, tuomet balsuojame dėl šio pasiūlymo. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Ne? Gerai, gerai. Ar visi balsavote, tuomet balsavimo procedūrą baigiame? Respinta. Atmesta. Taigi, darbo tvarkės projektas lieka nepakeistas. Toliau, antradienį ID ir GUI frakcijos paprašė, kas, kas yra. Pone Kretų. Kas sucesu? Kas atsitiko? Prego, onorevole Kretų. Pone Kretų, prašom. No. Įsijunkite mikrofoną. Sorry, work, I... Atsiprašau, bet mano kortelė neveikia, bet aš balsavau už. Mano kortelė neveikia. Atto, Pasižymėsime, dėkoju. Toliau antradienio darbo tvarkė. Įdai ir Gūja frakcijos paprašė kad diskusija ir balsavimas dėl Gualtierio pranešimo, dėl Europos centrinio banko pirmininko paskirimo, konkrečiai dėl kandidatės Kristinos Lagardos, būtų perkeltas į spalio mėnesio pirmąją mini sesiją. Tam, kad ponia Lagard galėtų dalyvauti posėdėje. Sutiksiu žodį ponui Pai, kad, kad tam, kad jis pristatytų ID frakcijos prašymą. Merci, Ačiū pirmininkė, kolegos. Diskusija ir balsavimas numatyti kartu su ponė Lagard rytoj. Jau seniai. Ši diskusija labai svarbi ir e, ponė Lagard gana vėlai pranešė, kad ji negali atvykti dėl to, kad tai turi reikalų Vašingtone. Ir todėl e, e, mes čia teigiama, kad užtenka klausimų ekonomikos komitete dėl to. Bet mes Neturėtume tiesiog registruoti sprendimų e, ir neskaidriai tai daryti. Tai yra pažeminimas ir tai yra įžeidimas institucijai, kuri turi legitimumą ir yra išrinkta e, visuotinėse rinkimuose. E, tvirto euro politika, Pinigų politika yra svarbi visiems, ir Europos eksportuotojams, ir visiems, todėl reikia surinkti tikras diskusijas su atitinkamais asmenimis. Mūsų frakcija reikalauja, kad ponia Lagard e, ryštųsi atvykti į diskusijas Europos parlamente ir po to būtų e, Dėl to aš manau, kad e, diskusiją numatytą rytoj reikia nukelti. Dėkoju, ar kas nors norėtų pasisakyti prieš? Non c'è. Ne, tokių nėra. Ponas Lambert paprašė žodžių dar. Pone Primkė, aš visiškai nepritandriu pono B argumentams, kaip jis, kad jis minėjo procedūrą, aš turiu priminti, kad e, procedūra numatė, numato klausimus kandidato atitinkamame parlamento komitete, šiuo atveju ekonomikos ir pinigų reikalų komitete. Ši diskusija įvyko, ponia Lagartena atvyko ir ilgai diskutavo su mumis ir todėl taisyklių laikomasi ir tos taisyklės numato, kad po to yra balsuojama plenarinė sesija. Kaip ten bebūtų, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ponia Lagarde pademonstravo, kad iš principo sutinka atvykti į plenarinę sesiją, nors taisyklės to nereikalauja. Ir aš manau, kad jeigu šis parlamentas nori pasinaudoti tokią progą ir pagerinti savo profilį, padiskutuodamas su ECB pirmininkė, tai gerai, pane Lagard e, turi priežasčių e, būti Vašingtonė šiuo metu ir tai nėra nepagarbo ženklas. Bet jeigu rytoj nevykstų diskusija be jos, tai nebūtų prasmės tai daryti. Aš manau, kad ponas B turi tam tikros e, na, ties, teisus sakydamas, kad parlamente e, galima būtų surenkti diskusijas ir balsavimą e, spalio mėnesiu, bet jeigu tai pristatome tai kaip ponios Lagard nepagarbos aktą, mes tam nepritarėme. Aš manau, kad priežastis, dėl ko tai reikia daryti, tai yra šio parlamento e, įgaliojimų klausimas. E, jeigu ponia Lagard negali atvykti, tai vis tiek nieko tokio. Bet E, toks, e, visų pirma, toks reikalavimas nebuvo pateiktas pirmininkų suėgai, todėl nereikėtų dabar e, šito klausimo keisti. Dėkuoju. Dar ponia Ubry paprašė žodžio. Merci, merci, monsieur le président. Je voulais... Ačiū pirmininkė, aš norėjau pris... pateikti mūsų frakcijos reikalavimą. 130 straipsnis aiškiai sako, kad e, Europos centrinio banko pirmininkas turi pasisakyti per du mėnesius po e, klausimų. Klausimai vyko rugsėjo e, ketvirtą dieną, taigi turime laiko iki ketvirtos lapkričio pateikti kandidatą. Ir dabar turime dar dvi ses, dar sesiją spalio mėnesį, kad galėtume padiskutuoti su pan Lagard kad išklausytume, kokia jos būtų nuomonė apie pinigus politiką. E, noriu pasakyti, kad e, Europos centrinė bankas e, turi girdėti, ką sako rinkos, ką sako piliečiai, o mes esame žmonių atstovai. Todėl pats laikas, kad Europos centrinis bankas išklausytų mūsų, nes negaliu įsivaizduoti, mėly draugai, kad jūs atsisakytumėte diskusijos su panela Gard E, keliant ją kandidate. Ir tai yra labai svarbu ir planetos ateičiai, ir mūsų žmonių ateičiai. Tai gal aš reikalauju surenkti diskusiją su ponia Lagarde. Dėkuoju. Taigi prašymas yra pateiktas, dar turime dėl jo balsuoti, vyks vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Respint. Atmesta. Taigi nekeičiame dėl šių klausimų darbo tvarkės projekto. Allora, allora, c'è un problema. Iškylo techninių problemų. Už balsavo šimtas. Volevo leggere prima. Aš norėjau paskelbti jums balsavimo rezultatus. Ką sakote? sul tabellone principale i voti. mes matome kad pagrindiniame ekrane buvo neteisingai nurodyti balsavimo rezultatai. Visi balsavusie prieš buvo nurodyti kaip e, susilaikiusie, nors mūsų ekranos viskas buvo rodyta teisingai. Taigi, balsavimo rezultatai štai tokie užbalsavo 175. Ponas Bulman. Pirmininkė, salėje visi sukilo todėl, kad atrodė, kad kažkas būtent e, elektroninė klaida įvyko ir tada, kai žalieji prašė balsuoti dėl Amazonės miškų, nes iš tiesų kilo įtarimas, ar tai, ką matome ekranuose, atitinka tai, kaip mes balsavome. Todėl prašyčiau leisti pakartoti šį balsavimą, nes e, negalimegi e, tiesiog vadovautis techniškai sutrikusiamis aparatais. Taigi, dėl Gvaltieri pranešimo. Už balsavo 175, prieš 274, susilaikė 10. Būtent todėl mes nekeičiame darbo tvarkės projekto. Toliau, kai buvo balsuojama dėl prašymo surenkti d, d, d, d, diskusiją dėl Amazonijos miškų E, gaisrų. Rezultatai buvo tokie. Už balsavo 192 prieš 228 ir susilaikė 13. Toliau Renew frakcija paprašė, kad rezoliucija, e, kuri bus parengta po debatų dėl tarybos ir komisijos pareiškimų dėl užsienio e, šalių kišimosi į rinkimus ir dezinformacijos vykdant nacionalinius ir Europos demokratinius procesus, būtų atidėta iki, e, būtų perkelta į spalio mėnesio plenarinę sesiją. Kas norėtų pasisakyti už šį e, pasiūlymą, prašome. Niekas nenori? Pone Intveld. Yes. Um, well, it's, it's... Akivaizdu, kad reikia tokios diskusijos, bet rezoliucijai reikia daugiau laiko. Tai yra labai kontroversiškas, jautrus klausimas, todėl reikia daugiau laiko ir šį kartą tiesiog renkime diskusijas, o rezoliuciją paruoškime kitai sesijai. Dėkuoju, ponė Intvelt. Kas norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Pone Pyr, prašome. Ši iniciatyva kila iš SND frakcijos ir džiaugiuosi, kad dauguma nori, kad ji būtų darbo atverkėje, jeigu būtina. E, mes galime, mes galime susitaikyti su tuo, kad bus atidėta ir bus suburtas atitinkamas komitetas, bet labai būtų blogai, jeigu būtų iš vis šis klausimas išbrauktas. Taigi gali būti diskusijos šią savaitę, o balsavimas kitą kartą. Dėkoju, išklausime dviejų parlamento narių pareiškimus. Dabar galime balsuoti. Prašau balsuoti. Balsuosime rankos pakelimikos už. Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. adoptat. Bene, passiamo. Na ką gerai, toliau periname prie trečiadienio darbo tvarkės. Europos liaudės partijos frakcija paprašė kad po diskusijos dėl tarybos ir komisijos pareiškimų dėl e, Europos atminimo svarbos Europos ateičiai būtų parengta rezoliucija, dėl kurios būtų balsuojama ketvirtadienį. Sutiksiu žodį ponui Galer tam, kad jis galėtų pristatyti šį APP e frakcijos pasiūlymą. Prašom. Ačiū pirmininkė laikantis geros tradicijos, pagerbti ir minėti jubiliejus. Mes siūlome tą daryti diskusiją ir rezoliuciją. Tai būtent mes siūlome paminėti Hitlerio Stalino ar Molto Ribbentropo paktų ir paskelbti rezoliuciją, kaip mes tą padarėme didelę daugumą ir prieš dešimt metų. Uh, E, visam žemynui pasiekme šio sustarimo buvo fatališkos ir iki šiol jo jaučiame. Ir tikrai tai yra liūdna sukaktis ir reikėtų patvirtinti rezoliuciją šią progą. Kontrario. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Prieš norite pasisakyti. Niekas nenori pasisakyti prieš. Pone Dalį paprašė žodžių. You, First... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad mes norime išlaikyti tą patį pa, e, pavadinimą e, Europos atminties, e, Europos minimo svarbu Europos ateičiai. Antra, per pirmąją spalio sesiją patvirtinti rezoliuciją, tai būtų tikrai labai jautrus, sutinkas klausimas ir mums reikėtų, tai būtų per anksti ir mums reikėtų daugiau laiko. Bet turime balsuoti dėl šito pasiūlymo. Išklausime pono Galer pasiūlymą. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. La votazione. Balsavimas baigtas. Aš paskelbsiu balsavimo rezultatus, nes panašu, kad kitaip gali kilti sumaištis. Taigi, balsavo 443 parlamento nariai, už balsą 234, prieš 178, susilaikė 31. Taigi, šis pasiūlymas yra patvirtintas. Toliau, trečiadienis. ES funkcionavimo sutarties 314 e, straipsnis e, leidžia mums surenkti e, pilną diskusiją po tarybos ir komisijos pareiškimų. Žalie, tą sakau, todėl kad žalieji pateikė prašymą, kad uh, tarybos prista savo pozicijas 2020 m. finansinių, finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymo pavadinimas būtų pakeistas, kad vyktų diskusija dėl 2020 metų biudžeto. Aš siūlau, kad būtų surinkta uh, uh, išsami diskusija plenarinėme posėdėje. Ar kas nors norėtų, ką nors pasakyti, ar bus kokiu pastabu? Na kągi, manau, kad galime laikyti, kad šis pasiūlymas yra patvirtintas. Dėkuoju. Tai tiek. Ir nustatėme mūsų darbo tvarkę. Taigi toliau. Pirmasis šios dienos darbo tvarkės punktas. Turime išklausyti komisijos pareiškimą dėl ES miškų padėties. Komisijos vardu kalbės Erijas Kanietė. Prašyčiau kolegų kiek įmanoma tyliau išeiti iš salės, norinčių iš, išeiti, aišku. Gerbamas pirmininkė, Ponios ir ponai, Europos komisija, kaip ir Europos parlamentas, nori išreikšti solidarumą su visais, kurie nukentėjo nuo e, lietų ir, ir potvinių e, įvairiose Ispanijos regionuose. Norėtume pareikšti užuojautą žuvusiųjų šeimoms. Ir taip pat e, padėkoti. Pirmininkė nutraukė komisijos narį. pirmininkė. E, iš pagarbos šiam klausimui norėtumėm išklausyti jūs e, tyliai ramiai. Kolegos, prašom išeiti iš salės tyliai. Palaukime minutę komisijos nary, tai bus geriau. No, please, we'll hold... Mes tęsime po minutės. Please leave the chamber quickly. Prašau iš salės išeiti tyliai. Dėkoju, prasidės diskusijos. Komisijos narys bandė pasisakyti ir jums leidus mes tęsime komisijos narį. Atsiprašau, kad jūs pertraukiau, pradėkite nuo pradžių, o dar neišėjusiu prašau išeiti tyliai. Ačiū pirmininkė. Europos komisija, kaip ir šis parlamentas, nori išreikšti solidarumą su visais, kurie nukentėjo nuo liučių e, ir potvinių įvairiose Ispanijos regionuose. Taip pat norime išreikšti užuojautą žuvusiųjų šeimoms. Taip pat norėtumėm padėkoti visoms institucijoms ir visiems visoms gelbėtojų organizacijoms ir savanoriams, kurie darė viską, kad E, sušvelnintų šios katastrofos pasiekmes. Kalbu šiandien savo kolegos Ofano vardu ir džiaugiuosi Europos parlamento susidomėjimu miškais. Miškai dengia 40 procentų mūsų teritorijos, tai yra labai dėlis turtas mūsų visuomeniai ir ekonomikai. Jie yra labai svarbus ir siekiant varumo tikslų. Jos veikia taip pat ir klimato e, kaita ir įvairiausi reiškiniai, tokie kaip audros ir, ir įvairiausi klimato reiškiniai. Šiuo metu pradžioje e, komisijos narys Hoganas surengė tinkamą konferenciją apie miškus, kur mes kalbėjome apie Europos miškų sektoriaus iššūkių. Tai buvo labai e, geras renginys, dalyvavo patys svarbiausi suinteresuoti visi asmenys ir iš miškų e, srities ir, ir visų pilietinės visuomenės ir politikos. Šioje konferencijoje matėme, kad miškų svarba auga, miškininkystės svarba taip pat yra be galo svarbi siekiant e, bio įvairovės ir klimato kaitos tikslų. Taip pat suprantame, kad miškai yra be galo svarbus Europos ateičiai, ekonomikai ir kaimo vietovėms. Miškai ir miškininkystės produktai yra be galo, be galo svarbus. E, taip pat ir siekiant pakeisti iškastinio kūro naudojimą kitų kūrų. E, komisijos buvo paprašyta pateikti mūsų miškininkistės ir tie, miškų vertinimą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tai yra valstybių narių atsakomybės rytis. ES e, miškų strategijoje 19 metų e, kovo mėnesį patvirtintoje paraž... E, kalbama taip pat ir apie miškų sektorių ES lygių. Pastaraisiais metais miškai kentėjo nuo audrų, nuo sausrų, nuo klimato kaitos pasiekmių. Ir taip atitinkamai e, kentėjo ir atitinkamos ekosistemos ir ekonominos sritys. E, daug Europos e, šalių nukentėjo nuo gaisrų, nuo audrų ir komisija skiria ekspertų grupės ir subūrė komitetą e, bio įvairovės ir miškų klausimui, e, kurie turėjo surinkti informaciją ir geriausias praktikas iš, iš Europos šalių. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie e, situaciją 18 metų gruodžio mėnesį. apie miškų atsparumą ir padėtį. Šios temos bus svarstomos ir darbo grupėje. Turint omeny e, ir yra, yra manoma, kad 20-25 e, kubiniai e, metrai, metrų miško bus netekta per ateinančius metus ir Vokietijoje daugiau negu tūkstantis hektarų miškų labai stipriai nukentėjo. E, pagal e, Europos gaisrų sistemą, informacijos sistemą, 350 e, tūkstančių hektarų miškų išdegė 19 metais. Šie skaičiai yra gerokai didesni negu 18 metų vidurkis tai maždaug 4 milijonai hektarų visoje Europoje nukentėjo nuo gaisrų. Ir e, tokia, tai labai stipriai veikia visą Europos miškų pramonę ir natūrą 2020. E, šios žalos negalima su niekuo palyginti. Miškai e, nukenčia nuo gaisrų, nuo liučių ir taip tai turi įtakos ir medienos kainai. Tam, kad mes sustiprintume miškų sektorių, e, reikia ES miškų strategijos ir atitinkamų priemonių, kad e, mes turėtumėm bendrus tikslus, bendrus prioritetus ir bendrus e, miškininkystės valdysenos principus. Bendra žemės ūkio politika yra pagrindinė finansinė parama e, šiam sektoriui. Ir beveik 8 milijardai eurų e, bus išdalinta per e, šią programą, taip pat per kitas, e, kitus mechanizmus, kaip sanglaudos politika ir, ir kitas programas. Prie jas galima remti mišk, miškininkystę. Miškai, kurie nukenčia nuo įvairiausių klimato reiškinių yra bendras tikslas ir svarbus visai ES. 14-20 metų e, periodui ir per periodą yra skirta maždaug 20 procentų e, miškams. E, maždaug pusantro milijardo e, eurų yra skirta miškų atsudinimui. Taip pat yra skirta ir lėšų, tai lėšų techninė, techniniai pagalbai, kad būtų užkirstas kelias tokiom nelaimėm kaip miškų gaisrai. Taip pat yra kūriamas e, Europos gaisrų gesinimo kad būtų galima e, kartu gasinti gaisrus ir stiprinti gaisrų atsparumą. Mes tikimės, kad šis biudžetas bus stipriai padidintas ateinančiais metais. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Dabar suteiksime žodį frakcijos atstovams. Dvi minutės ponui Lyze, EPP. Dėkoju pirmininkė, mėly kolegos. Miškai mums Europoje yra be galo svarbus klimato kaitos, klimato apsaugos reiškinys, ypač turint omeny, kai e, mes panaudojame mišką e, ir, ir medieną, miško gamin, mišk, medienos gaminius Taigi šis sektorius yra be galo svarbus ir ekonomikai, ir bio įvairumui, įvairoviai. Tačiau daug kur e, Europoje padėtis yra labai bloga. Pavyzdžiui, Čekijoje, Slovakijoje, e, Pietų Skandinavijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Ir tai daugiausia dėl sausrų per pastaruosius porą metų. Ir e, įvairiausių kenkėjų plitimu. Taigi mūsų klimato apsaugos svarbiausias elementas dabar e, susidūrė su labai didelė grėsme ir mes turime ir savo valstybėse narėse, bet ir ES lygių ten, kur yra, ten, kur turime kompetencijos, turime stengtis padėti miškams. Finansinė pagalba yra labai svarbi, tai taip, BŽUP antroji Antrasis ramstis tam yra skirtas, svarbu jo neapkarpyti ir mes kaip parlamentas tikrai neleisime to daryti, bet taip pat yra tam tikros taisyklės. E, mes iš tiesų matome, kad situacija yra katastrofiška. Labai svarbu nebiurokratiškai tas taisyklės ir įgyvendinti. Gerbiami kolegos, mes e, dėja e, esame numatę tik diskusijas. EPP norėjo, kad būtų patvirtinta ir rezoliucija, bet būtų labai svarbu ne tik tai diskutuoti, bet ir imtis konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, patvirtinti rezoliuciją per ateinančią plenarnę sesiją. Mes turime nusiųsti žinę, kad mums miškai yra labai svarbus ir mes palaikom visus, kurie rūpinasi miškais. Dėkoju. Ačiū, ponas Andrijo, vieną minutę. Socialistų frakcija. Ačiū, ponia pirminkė. Neslėpsime, ES turi savo, prisimti savo atsakomybę dėl miškų nikimo. Mes Europoje esame atsakingi, nes e, turime prisimti savo atsakomybę viso pasaulio atžvilgių. Mes ir toliau importuojame ir naudojame daugybę produktų e, pagamintą e, iš e, palmių aliejų. E, ir tai yra aplinkosauginė nelaimė ir to aliejaus naudojimas yra žalingas klimatui. Mes esame atsakingi ir turime reaguoti, privalome reaguoti. Tai yra mūsų e, prievalė tinkamai vertinti miškų išteklius ir juos saugoti, atstatyti, atsodinti miškus. Ir galiausiai viena asmenė pastaba. Būtume daugiau patikimi, jeigu tarptautinėse sutartyse dėl e, priekybos, e, pavyzdžiui, Merkosūro sutartyje, e, turėtume įtraukti nuostatas dėl aplinkosaugos. Ačiū toliau. Dvi minutės ponui Torvalds, Renew Europe frakcija. Tankiu. Ačiū pirmininkė. Komisarė. Mūsų Europėjos miškai kartais yra geros, kartais prastos būklės. Priežastis yra ta, kad neturime tokios koncepcijos kaip Europos miškas. Turime miškus. Kai kurie miškai geros būklės, kai kurie nelabai. Ir kad suprastume, kur yra problema, turėtume įvertinti tai, kas vyksta tiek Kanadoje, tiek Rusijoje. Abiejose šiose šalyse buvo didžiuliai miškų gaisrai. Ir e, galvojant ekologiniškai, e, jų miškų balansas yra tapo neigiamu. Priežastis yra paprasta. Kai kyla natūralūs gaisrai, nėra jokių galimybių juos užgesinti, nėra tiek išteklių ir priemonių. Ir todėl tai tampa nuolatinė problema. Rusijoje Liepos mėnesį išdegė 4 milijonai hektarų miško ir niekas negalėjo ten užgesinti tų gaisrų reikalingas miškų valdymas. Donaldas Trumpas yra pasakęs, kad reikia dažniau griepstyti miškus. Na, tai nėra taip paprasta, tai yra sunkus darbas prižiūrėti miškus. Jeigu na, dar prisimintume visus kenkėjus, kurie yra problema Europoje tai suprasime, kokia sunkiai yra problema. Ponas Ekaut, Žaliųjų frakcija, ačiū ponė Pirvikė, ačiū šią diskusiją apie Europos miškus, nes dažnai kalbame apie miškus už Europos ribų, bet svarbu kalbėti ir apie mūsų miškus. Ypač dėl to, kad miškai labai, labai svarbus klimato, tai yra CO2 sugerimo e, e, sugerėjai ir bioįvairovė. Ir čia nelabai sekasi Europoje dėl klimato. 40 procentų atsinaujančių šaltinių yra iš biomasės, o komisijos poveikia vertinimas aiškiai teigia, kad tikimės, kad sumažės CO2 sugerimo vietovių iki 30 metų, o tai turi tą patį poveikį kaip ir didesnės emisijos. Taigi turime e, daugiau nuveikti šiuo aspektu miškinkystėje. Bet taip pat ir dėl bioįvairovės aplinkos apsaugos agentūra aiškiai teigia, kad mūsų miškų būklė tik tai 25 procentai miškų yra geros būklės Natura 2000 vietovėse. Taigi komisija atsakinga už tai, kad reikia imtis ir CO2 sugerimo, ir bioįvairovės. Taigi klimatas ir bioįvairovė. Ačiū. Dvi minutės ponui Hakarainen į D e frakciją. Pone pirmininkė. Ponas Torvalds pradėjo temą, aš norėčiau pratesti jo žodžius. Suomijoje mes investuojame į miškų valdymą jau šimtą metų ir viso to pasakoje miškai, miškų užauga vis daugiau negu bet kada Pavyzdžiui, turime kelius miškuose, o tai padeda valdyti tos miškus ir taip pat lengviau užkirsti kelią gaisrams. Mes e, Švedijos, Kanados ir Rusijos lygmenių e, valdome miškus. E, Švedijoje, pavyzdžiui, kilo miškų gaisrų, bet Suomijai pavyko užkirsti tam kelią, todėl kad Suomija gyvena iš miško ir rūpinasi jais. Miškai auga. Dabar mes kalbame apie Europos miškus. Atvykite į Suomiją ir pasižiūrėkite, kaip e, miškais rūpinamasi. Aš turiu asmeninės patirties šiame darbe. Man buvo 16 metų, kai pradėjau dirbti miškuose. Ir aš mačiau, kaip miškais rūpinamasi, kaip jie tvarkomi, kaip jie auginami ir naudojami. Aš žinau, kaip išsaugoti bio įvairovę. Viskas veikia. Prašom, atvykite į Suomiją ir pasižiūrėkite, kaip mes dirbame. Nepatarnėkite mums ir nenustatinėkite mums taisyklių. Tie, kurie turite problemų, mes tai žinome, kaip tai daryti. Ačiū. Pone Hakarainen, Kolega pakėlė mėlyną kortelę ir noriu užduoti Jums klausimą. Kolega Roland pakėlė mėlyną kortelę. Ar sutinkate atsakyti į kolegos klausimą? Kolega nori užduoti klausimą Jums. Pora Roland, prašom. Prašom įsijungti mikrofoną. Klausimas e, dėl miškų. Ar nėra čia tam tikro prieštaravimo dėl to, kad mes, ką mes propaguojame, norėdami apsaugoti Europos miškus ir ES politiką biodizelio ir biomasės e, srityje kur mes propaguojame ekologišką politiką, dėl ko Indonezijoje natūralūs tropiniai miškai nyksta. Ir e, Klausimui užduoti skiriama 30 sekundžių ir klausimas jūsų nepanašus, kad būtų skirtas anksčiau kalbėjusiam. Ar norite sureaguoti? Na, aš nežinau, ar norite atsakyti į klausimą. Prašom. Ačiū. Na, aš galiu atsakyti. Ar jūs atsistosite ir atsakysite? Neatsakysite. Na, aš norėjau pasakyti, kad atsakinėjau tik tai tikrus klausimus. Aš, ačiū už aiškumą, ponė Rauland, girdėjote atsakymą. Toliau, ponė Višnievska, pusantros minutės. EKR frakcija. Labai ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Mūsų miškų būklė turėtų tapti mums svarbiausių klausimų artimiausiam dešimtmečiui. Pastaruoju metu matome, kad masiškai naikinami miškai dėl tokių parazitų, kaip pavyzdžiui, kaip ževėgraužiai. Na, Deja, Europai sekasi palyginti neblogai, palyginant su kitais e, regionais. E, Lenkijoje miškų plotai didėja nuo 20 procentų teritorijos e, penktajame praėjusio amžiaus dešimtmečiaus iki 30 procentų, daugiau kaip 30 procentų dabar. Lenkijos valstybinė miškų bendrovė yra geras pavyzdys, kaip taikyti gerą praktiką, kuria, kurią reikėtų dalytis. 500 milijonų medžių atsodinami Lenkijoje kasmet. Taigi miškai atkuriame, bet atrodo, kad Europa aktyviai mūsų neremia šioje srityje. Aktyvi miškininkystės politika yra labai svarbu. Taigi mes galime pasidaryti gerą patirtimi ir e, e, turbūt tai būtų naudinga ir kitiems. Ačiū, prieš sutikiant žodį kitam parlamento nariui. Naujiesiams nariams noriu pati paaiškinti, kad e, mėlyna kortelė reiškia, kad užduodamas klausimas per 30 sekundžių ir po to atsakantysis turi 30 sekundžių atsakyti į klausimą. Dabar vieną minutę ponui Ferreira, e, GUE NGL frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Miškų pažeidžiamumas e, aiškiai matomas, matomas kadangi didėja gaisrų skaičius, daug problemų kelia įvairūs kenkėjai, o E, tų, to pažeidimo priežastis yra investicijų trūkumas ir darbuotojų trūkumas. Visa tai yra e, tokius politikos kaip BŽUP pasiekmė. Tai yra finansuojamas viešųjų paslaugų nutraukimas, skaitant ir e, darbą miškuose, monopolijos miškuose, miškų sektorėje. Visa tai kenkia miškų daugia funkcionalumui ir žmonės dėl to po to balsuoja kojomis ir bėga iš kaimo. Mes seniai reikalavome daugiau investuoti į miškus, daugiau investuoti į Europos kovos su stiklinėmis nelaimės programas. Mes norime apsaugoti miškus, mes turime kitokios žemės ūkio politikos, kaimo plėtros politikos ir prekybos politikos, kad galiausiai būtų nutrauktas išlaidų mažymas e, viešosiuose sektoriuose. Ačiū toliau, ponas Papadakis, vieną minutę. E, pone pirminkė, Graikijoje Šiemet žuvo virš šimto žmonių per miškų gaisrus įvairiose Graikijos vietovėse. Mums reikia tinkamo plano, tikro plano, mums reikia sugebėti užtikrinti, kad nusikaltimai miškuose e, būtų nu, tai, nu, na, persekėjami kaltieji, o išlaido mažinimas pasibaigtų. Mes e, kūrėme europinės reagavimo pajėgas, bet jos tinkamai negauna finansavimo. Labai svarbu, kad valstybės narės e, turinčios e, menkai išteklių negali tinkamai apsaugoti meškų. Matome viso to rezultatus visoje Europoje, o veiksmų įmamasi tik tada, kai kyla iš tikrai ištikrinės e, situacijos. Mums reikia daugiau darbuotojų, užtikrinti jų teisės ir baigti ekonominį miškų išnaudojimą. Ačiū ponas Dorfan, pusantros minutės. Gerbiami kolegos, Iš tiesų, kaip sakėte jūs komisijos nariai, e, miškai ES tikrai yra, jiems kelia pavojų ir E, kenkėjai ir visokios audros, liūtis ir sausros. E, miškai ir augalai klimato kaitos prasme vaidina labai svarbu vaidmenį, tai yra mūsų žalieji plaučiai. Ir todėl e, tvari miškininkystė yra be galo svarbi klimato kaitos e, prasme miškų svarbą suprasime tik tada, kai e, miškininkystė bus tvari, kai mes naudosime mišką, kai naudosime miško teikiamus e, turtus, energijai gaminti. Tvari miškininkystė yra labai svarbi. Mes turime imtis visko, kad galėtumėm paskatinti tais tuos, kurie verčiasi miškininkystę, kad jie taip pat prisidėtų prie e, kovos su klimato kaita. Manau, kad antr, pagal antrąjį BŽUP ramsti galima tai padaryti, tik man labai neramu, kad yra siūloma apkarpyti šį ramsti ir tikrai reikėtų pagalvoti <clears throat> ar nereikėtų naujų priemonių patvirtinti e, būtent šioje srityje tam, kad e, efektyviau kovotumėm su klimato kaita. Dėkoju. Minutes, Dėkuoju, panas De Castro. Dvi minutės turite. Sí. Presidente, komisario, norėjau. Pone pirmininkė, komisijos nariai, gerbėjai kolegos, mes žinome, kad uh, Mūsų miškams kila vis didesnės pavojus. ES privalo dar kartą rodyti pavyzdį visiems, kovodama su šia išskirtinė padėtimi. Iš tikrųjų, daug yra daroma ir aš norėčiau patikoti ben, e, tiems, kas rengė bendrą žemės ūkio politiką, nes per pastarosius 20 metų mes, mūsų miškingi plotai, tai miškų plotai padidėjo. Ir tai parodo, kad išskyrus Portugaliją. Tai parodo, kad mūsų ES politika šioje srityje pasiteisino. Tačiau, gerbimasis komisijos nariai, mes negalime čia sustoti. Ketinama yra mažinti BŽUP finansavimą, tą siūlo komisija ir taryba. Ir tai reiškia, kad tam tikrose šalise teks mažinti kaimo plėtros programas. Ir kai kur tas mažinimas gali pasiekti net e, ketvirtadalį, 25 procentus visų skiriamų lėšų. Ir tai gali turėti labai rimtų padarinių. Mūsų ūkininkai turi padėti mums susitvarkyti su šiandienos iššūkiais ir turi padėti mums spręsti miškų problemas. Kartu mes suprantame, kad mes turime konkuruoti su labai stambiomis medienos eksportuotojomis. Ir ta, todėl bendradarbiavime su tomis šalimis turime reikalauti, kad mūsų susitarimuose būtų nutrau, nu, nustatytos nuostatos skirtos miško apsaugai. Tik labai stipri ir vieninga ES sugebės e, pasiūlyti uh, drąsius sprendimus mūsų piliečiams ir galės juos pasiūlyti dabar, kai jie yra reikalingi, o, o ne kada nors ateityje. Dėkoju. Toliau ponas Stefanuta. Dėkoju, ponė Peninkė. Rumunijoje mes turime ne sengerių, ne paliestų miškų ir būtina juos apsaugoti tam, kad galėtume taip pat išsaugoti biologinę įvairovę. Rumunijoje da, da, paukščių ir gyvūnų ir angulų buveinių direktyvų nuostatos nėra taikomos. Ir pastaruoju metu daugiau nei 3 milijonus hektarų, 3 tūkstančių hektarų nepaliestų miškų mes praradome Rumunijoje. Buvo nukers, e, pagaminta 1,2 milijono e, kubinių metrų medienos dėl to. Tai yra visiškai nepriimtina. Ir Euronature apskundė Rumunijos veiksmus Europos komisijai ir aš manau, kad tai būtinai tai reaguoti. Gerbamasis komisijos nariai, ką jūs ketinate daryti tam, kad galima būtų užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos ES normos, kurios yra skirtos tam, kad būtų apsaugoti ES miškai. Dėkoju. Dėkoju. Toliau, ponia Deparnė Grunenberg. Pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau priminti, kad e, miškas auga labai lietai. Aišku, mes Europoje turime skatinti miškininkystę mūsų uh, žemės ūkis ir miškininkystė turi būti tvaresnė. Mes turime skirti daugiau vietos uh, laukiniam gyvenimui. Reikia suprasti, kaip mums reikalinga ir mediena. Bet vis tiek negalime vien orientuotis į pramoninę visuomenę Ir kartais atrodo, kad mes būtent apie tai kalbame, apie ekonomiką, apie, apie pramonę, mes negalime padengti miškininkystę ar biomase, e, visą kitą energetiką, kurios norime atsisakyti, mes negalime taip e, paukoti visą bio įvairovę. Tai būtų neteisinga BŽP politika, tai būtų neteisingas sprendimas. Negalime be to visko labai greitai pasiekti, nes miškas auga lietai ir tik tai lietai atsinaujina. Ir e, tik mūsų vaikai sulauks to atsinaujinančio miško. Ačiū. Limer. Dėkuoju, ponia Limer. Ačiū. Komisijos pasisakymuose vis girdžiu, kad ES deda pastangas atsodinti mišką, sauginti mišką, saugoti mišką. Ar jums patiems nejuokinga pati ES būtent ir gadina miškus ir jokios, apie jokio tvarumą negalima kalbėti miškininkystės srityje. Pažvelkime. E, E, į Vokietiją. Mes turime daugiau nei 33 tūkstančius vėjo jėgainių, daug jų, dauguma jų yra netgi e, miškingose kalnynuose. Ir problemos, problemų yra labai daug. 70, virš 70 tokių stovi ir e, saugomose teritorijose. Čia galėčiau vardinti ir vardinti. Todėl prašau, ne, netiduokit šitos temos ES technokratams, kurie tik tai ideologiškai apie tai kalba, bet geriau tiems, kurie išmano apie tai. Pone Limer, ar atsakysite į ponios grapinį klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą? Prašom, ponia Grapini, užduokite klausimą. 30 sekundžių. Ačiū pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi ir jūs sakėte, kad juokinga kalbėti apie Europos miškus ir Europos pram, e, pastangas. Priešingai, aš manau, kad yra labai svarbu kalbėti apie miškus ir imtis priemonių. Kaip manote, ką tada daryti, nes mesgi kūrėme bendrą rinką ir valstybių sąjungą, valstybių, kurios turi bendrų tikslų, ar kiekvienas turi daryti, ką nori, ar mes kartu turėtume visgi kalbėti, kaip e, spręsti problemą problemas ir, ir, ir ką daryti tam tikrotėse srityse. Manau, kad jūs nesupratote, ką aš sakiau. Jokinga yra tai, kad ES, kuri savo politiką, energetikos politiką būtent ir varo į pražutį miškus, e, giriasi, kad labai imasi daug visokiausių priemonių, deda pastangas juos išsaugoti. Ponas Džambatski, minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbiami kolegos. Nėra jokių abejonių, kad ši diskusija yra labai reikalinga ir vyksta tinkamu laiku. Nes e, šiuo metu mes e, stebime tai tikrai baisius miškų gaisrus, dėl kurių bus suniokota labai daug miško plotų. Ir e, miškininkystė e, yra valstybių narių kompetencija. Tačiau mums reikia vis dėlto ES strategijos dėl miškų, kurią galėtų remtis valstybės narės. Europoje turime labai daug e, miškų, nors gal jų bendras kiekis palyginus su kitomis šalimis nėra labai toks didelis, bet vis tiek miškai yra mūsų žalieji plaučiai. Ir akivaizdu, kad visi esantis šioje salėje pritars man, kad miškai vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį, užtikrinant biologinę įvairovę ir padedant mums mažinti klimato kaitos patarnius. Aš manau, kad mes turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad apsaugotume miškus. Ponas Karti. Gerbiamasis e, komisijos nariai, miškinkistės strategija, jei būtų tinkamai gyvendinta, turėtų padėti mums apsaugoti mūsų aplinką, ji turėtų būti naudinga vietos bendruomenėms ir turėtų taip pat būti naudinga ir uh, ūkininkams kaimuose, Airijoje. Vyriausybės, vykdomo, dėl vyriausybės vykdomos politikos uh, nesiekiama mano minėtų tikslų. Tai be abejo dėl to nėra kaltos ES institucijos. Tačiau aš norėčiau, kad jūs ir komisijo, komisija prisimtų įsipareigojimą nefinansuoti netinkamų nacionalinių vyriausybių strategijų ir politikų, kurios, dėl kurių atsodinami yra nevietinių rūšių da, a, miškai ir tai pridaroma daugiau žalos nei naudos. Ir komisijos narė, aš norėčiau, kad jūs taip pat e, komentuotumėte tą prieštaravimą, kuris ir e, glūdė e, mūsų miškų strategijoje. Mes iš esmės leidžiam dėl to prieštaravimo Brazilijai deginti tūkstančius hektarų nepaliestų miškų, kurie yra didžiulis visų žmonijos paveldas. Apie tai mes kalbėsime rytoj, kaip jums tikriausiai yra žinoma. Toliau, ponia Polfjard, pusantros minutės. Dėkoju. Mes visi sutarėme, kad miškai vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį, ypač dabar, kai turime stabdyti klimato kaitą. Ir da, žinome, kad da, Europoje da, miškai, e, miškų padėtis nėra pati geriausia. Ir kalbama apie tai, kad ES turi imtis papildomų veiksmų, bet aš manau, kad valstybės narės turėtų tikrai daugiau rūpintis savo miškais. Mes turime tinkamai išnaudoti miškų išteklius. ES lygmenių, aš manau, mes galėtumėm atnaujinti 2013 m. miškų registrą. Nuo to laiko daug kas pasikeitė ir turime užtikrinti taip pat, kad mūsų ES teisės aktai užtikrintų tinkamas sąlygas medienos gaminiams ir produktams gaminti ir jais prikiauti. Toliau, ponia Spurek. Ačiū, ponia pirmininkė. ES miškai yra nepaprastai didelis mūsų turtas ir Karpatų miškai yra geras to pavyzdys. Tačiau tai, kas šiandien vyksta, kelia klausimą, ar, čia, ar tuos miškus ištiks Belovežo girios likimas. Matome, kad miškai yra masiškai kertami Lenkijos dauginės gamtos fondo veiksmai, tai apie kuriuos yra skelbiama jų tinklalapyje, tikrai yra a, siaubingi. Jie kelia grėsmę gyvūnų ir augalų buveinėms. Europos Sąjunga, Europos komisija konkrečiai ir Europos Teisingumo teismas turėtų išsakyti aiškę nuomonę dėl Lenkijos vyriausybės veiksmų. Dėkuoju, toniom, ponia Müller. Vieną minutę. Gerbama pirmininkė, gerbamas komisijos nariai. Iš tiesų, sausra per pastarosius metus labai stipriai pažydė mūsų miškus. E, taip pat ir kenkėjai labai dauginosi. Pavyzdžiui, Bavarijoje per pastaruosius penkerius metus 20 milijonų kubinių metrų e, išsiplėtė šis kenkėjas, tai yra pusę milijono eurų. E, žala mūsų miškininkystės sektoriaus darbuotojams ir labai didelis žingsnis atgal. E, miškai pralaimi klimato kaitos kovoje. Mums dabar reikia tvariai valdomo miško o, ir mums reikia tvarios žaliavų strategijos, e, turint omeny ir medienos panaudojimą įvairiose sritise Aš galėčiau įsivaizduoti, pavyzdžiui, kad mediena, net kur yra pažeista kenkėjų, galėtų būti naudojama statyboje. E, miškai prisideda prie klimatos, klimato kaitos tikslų siekimo ir tai turėtumėm žinoti visi. Pone Rivaizi, toliau. Vieną minutę. Merci. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbėjai kolegos. Mūsų miškams yra iškylęs pavojus ir da, Mes turime tai reaguoti. Mes kiekvieną valandą pasaulyje prarandame plotą, kuris priliktų 800 da, futbolo stadionų plotoj. Ir mes matome, kad mūsų pasiūlymuose daug kas yra pagrysta savanoriškumu ir mažai yra privalomų normų. Aš norėčiau, pažiūrėjau, jūsų paklausti apie energijai gaminti skirtą medieną. Ir Europos sa... reikia užtikrinti, kad po 2023 metų iš medienos negalima būtų gaminti atsinaujančios energijos, atsinaujančios energijos Reikia pasakyti, kad taip pat negalima investu, importuoti nei sojos pupelių, nei palmidžio aliejaus, nes dėl jų, dėl jų gamybos nyksta in, miškai Indonezijoje. Be to reikia padėti čia buvėms gerai apsaugoti miškus, kuriuose jie gyvena, nes jie geba tai daryti geriausia. Tai keli pasiūlymai ir mes lauksime konkrečios jūsų reakcijos ir konkrečių jūsų pasiūlymų. Toliau ponas Blaško. Vieną minutę. Paní předsedající, pane komisaři, vážené. Pone pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbiami kolegos. Vidurio Europoje miškai nyksta dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, per daug rūpinamasi miškais ir būtent dėl to ir da, įvyko da, žyvie graužių sukeltos da, problemos. Ir E, mes įsteigėme labai daug gamtos parkų ir tenai žvėvė graužiai klesti. E, Čekijoje miškai kažkada buvo nepaprastai gražus, e, bet šiandien jų beveik nebeliko. Ir tai tikrai kelia didelį susirūpinimą, tai labai liūdnas vaizdas. Aš norėčiau paraginti Europos komisiją imtis e, skubių priemonių tam, kad būtų pasipriešinta žmonių kvailumui. Ir taip pat e, aš raginu komisiją panaikinti tam tikrų miškų tvarkos priemonių, miškė tvar, miškos tvarkos priemonių draudimą. Toliau, ponia Šojdrova. Česko, česká diskuze, ale pan Blaško zvedl, zvedl návrh, aby Evropská komise zasahovala v členských státech. Vy se domníváte? Ponas Blaško paprašė, kad Europos komisija sureaguotų į tai, kas vyksta valstybėse narėse. Ar jūs iš tikrųjų manote, kad Čekijos institucijos atsakingos už miškų tvarkymą nesugeba tinkamai tvarkyti su savo miškais ir kad mums būtinai kažkas turi kažką diktuoti iš Europos. Aš asmeniškai visiškai pasitikiu mūsų institucijomis. Sposib... Yeah. Vážená paní kolegyně, já na rozdíl od vás. E, Mėla kolegė, skirtingai nuo jūsų, aš dirbau naikinant žievėgraužius. Aš žinau, kas vyksta Šumavos kalnuose ir tuose miškuose. Ar ten buvote, ar matėte, kas tapo, kokie tie miškai dabar yra, kažkadaise buvę e, gražus miškai. Pažvelkite iš Mavo šiandien. Tai yra visų tų ekspertų, kurie ten dirba darbo pasakmės. Ačiū toliau, ponia Tomašič, vieną minutę miškai yra labai svarbus tiek klimato prasme, tiek aplinkos apsaugai, žemės ūkiai, dirvos kokybei, energetiniam nepriklausomumui. Taip pat yra svarbus išteklius. Na, laimiai e, Europoje nekyla perteklinio neteisėto miškų kirtimo pavojus. Miškų teritorijos auga. Tai aišku, tai nereiškia, kad mes juos gerai, su jais gerai tvarkomės skirtumai tarp valstybių narių yra didžiuliai. Ne tik, kai kalbame apie miškų užimamus plotus, bet ir e, nusaibės formas. Dauguma Europos miškų yra privatus. Kroatijoje beveik 80 procentų miškų yra valstybės nusaibė ir valdomi valstybinės įmonės. Ateities strategijose mes turime numatyti bendrus tikslus, bet taip pat turime nepamiršti e, ir specifinės kiekvienos valstybės narės situacijos. Labai ačiū. Ačiū. Toliau ponas Georgulis. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Nelogiška ES neturėti bendros miškininkystės politikos, nes miškai yra visos planetos plaučiai. Jie gyvybiškai svarbus žmonėms ir gyvūnams jie užima apie 34 procentus Europos teritorijos. Nekalbant apie ekosistemų įvairovę ir atsinaujančius šaltinius, miškai taip pat sugeria ir CO2. Bet greitas miškų kokybės prastėjimas sukėlė daug gaistrų Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, Graikijoje. Jos nukenčia kasmet e, nuo miškų gaisrų, kurie sukelia didžiulius nuostolius tiek gyvūnų, tiek žmonių gyvybės prasme. O sumos, kurios prarandamos pinigų, yra didžiulės. Neturėsime ką saugoti netrukus, todėl turime imtis netidėliotinų veiksmų ir kaip galima stipriau reaguoti. Turime svarstyti tokias idėjas kaip tam tikrų žaliųjų sienų sukūrimo, nes e, šios problemos turės įtakos ateities kartoms, turime veikti dabar. Ačiū toliau Zoido Elvarės pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariui, sveikinu už sveikinu su darbu, e, vykdant komisijos nario pareigas energetikos srityje. Dėkoju už jūsų lyderystę, siekiant įgyventi Paryžiaus susitarimą ir taip pat už tokį puikų darbą siekiant klimato kaitos tikslų. Miškai yra mūsų turtas aplinkosaugos rytyje padeda saugoti nuo erozijos dirbožėmį, valo orą, tai yra buveinės įvairiausioms gyvūnų rūšims ir prisideda prie klimato kaitos tikslų siekimo. Tai mes žinome Ispanijoje, nes Ispanijoje yra be galo daug miškų. Ispanijos miškai mus pavertė. E, dėl miškų Ispanija yra turtingiausia bioįvairovės prasme šalis Europos Sąjungoje. 38 procentus CO2 sugeria būtent miškai, bet taip pat mes suprantame, kad E, labai svarbu rūpintis miškų sveikata ir išsaugojimu. Ir tai priklauso nuo to, kaip elgsis e, gyventojai. Todėl labai svarbu suprasti, kad Europos miškai yra be galo svarbus. Svarbus kovojant su gyventojų mažėjimu, kuriant tuščioje Ispanijoje darbo vietas. Pavyzdžiui, e, medienos srityje, bioenergetikos tikimo srityje, Todėl atmeskime komisijos siūlymus e, BŽUP e, ap, biudžeto apkarpimus. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį Gonzalės Kasarės. Minutę. Ačiū. Kai buvo sakyta, viena vertus mes mokame už. A, a, produktus, dėl kurių, kuriems pagaminti yra kirst, kertami miškai kitose šalyse, bet kita vertus mes patys e, e, bandome saugoti savo miškus, kurie nukenčia nuo sausros ir liučių. Labai svarbu ir Atlanto vandenino e, teritorijoje saugoti. E, saugoti vietinę augmeniją. Pavyzdžiui, Galisijoje labai stipriai padidėjo eukaliptų, e, eukaliptų eukaliptų teritorijų. Neišeina jų visiškai išnaukinti, bet jos reikia suvaldyti. Mums iš ES pusės reikia bendros politikos, kuris sustabdytų miškų mažėjimą. Taip pat reikia kalbėti apie tvarę miškininkystę, saugoti tradicinį mišką, e, kovoti prieš e, kaimo vietovių tuštėjimą, kalbėti taip pat apie tvarę gyvulininkystę, BŽUP, kad mes galėtumėm ir miškus, ir ekosistemas išsaugoti kiek įmanoma sveikesnės. Dėkoju. Ačiū. Ponas Hoisik, minutė. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážený. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, kolegos, Europos miškams kyla grėsmė ne tik dėl klimato kaitos krizės, bet ir dėl chemijos pramonės, dėl kirtimo. Tai yra labai pavojinga visai visuomeniai. Mes dabar išgyvename klimato, e, klimato grėsmę. Jeigu mes norime išsaugoti bio įvairovę, labai svarbu saugoti miškus. Mums reikia taisyklių, kurios pagal kurias būtų saugomi miškai, jie atnaujinami ir 5 procentai miškų turėtų būti teritorijos, kurių negalima kirsti. Tai yra principinis klausimas. Negalima leisti politiniams ar pramonės interesams e, imti viršų. Miškai bioįvairoviai yra be galo svarbus, todėl mums reikia Europos miškininkystės strategijos, nes šis rytis yra labai svarbi ateičiai. Toliau, ponia Brickmont, ačiū, ponia pirmininkė, ačiū komisario. Žinome, kad gerai, kad miškininkai dalyvauja siekiant 17 tvaraus vystimos tikslų tai ir maisto produktų, CO2 surinkimo, E, nelygybės mažinimo. Svarbu, kad e, miškai taptų darbo tvarkės dalimi ir aš džiaugiuosi, kad ponia van der Leyen e, šiuo tikslų sėkimą padarė prioritetu, bet jeigu miškų, nikimo, politi miškų miškinkės politiko būtų, aš norėčiau pasakyti, kad nauji miškai negali pakeisti sengirių ir jų sunaikinimas negali būti atkurtas ir negali būti tai kompensuojama. Kalbame daug apie Amazonę, bet 43 procentai Europos teritorijos yra miškai. Tai yra didelis išteklius valdyti e, turimas priemonės, BŽUP e, politiką. Ir e, noriu pakartoti, kad su kolegomis sakėme, kad biomasė yra iššūkis didžiulis, nes tai yra tikras, tikra veidmainystė naudoti miškus kaip atsinaujančių išteklių. Ačiū, ponė. Toliau ponas Kužmiuk. Zbigniev Kužmiuk. Ačiū pirmininkė, komisarė. Šioje diskusijoje dalyvauju norėdamas pabrėžti, kad mano šalis Lenkija yra viena iš lyderių Europoje, jeigu kalbėsime apie gerai valdomus, e, subalansuotą miškininkystę. Mes padviguminame medienos pagaminamos Lenkijoje kiekį, bet miškai užima daugiau kaip 30 procentų mūsų žemės ploto. Ir aš e, pritariu parlamento ir tarybos sprendimui patvirtinam 18 metais įtraukti miškininkystę į mūsų aplinkosaugos politiką. Miškų indėlis mažinant CO2 emisijas bus įtrauktas į e, bendrą CO2 emisijų skaičiavimą, bet e, karštis, sausros, žiemos be sniego, taip pat audros prisideda prie miškų būklės prastėjimo. O tam reikia mūsų ir para, dėl to reikia skirti paramos miškų valdymui. Ačiū. Kolega, ponia Melchior iškėlė Milina kortelį, noriu žodoti Jūs klausimą, prašom, ponia. Ačiū, ponia Kužmiuk, kad sutink, už Jūsų pasisakymą. Kadangi aš gyvenau Lenkijoje, žinau, kokie svarbus yra Lenkijos miškai. Ir norėčiau išgirsti, ką Jūs manote, ką daro Lenkijos vyriausybė, kad apsaugotų senuosius Lenkijos labai svarbius miškus. Mr. Kužmiuk. Pone Kužmiuk, prašom. Labai ačiū už šį klausimą. yra daug nesusipratimų dėl Lenkijos valstybės pozicijos e, miškuose, ypač dėl, e, dėl žievėgraužių kenkimo Belovežo girioje. Bet aš pacitavau keletą skaičių, kurie rodo, kad mūsų šalis gali būti pavyzdys e, miškinkystės valdymo prasme. Ir Tai yra sektorius, kuris pats save finansuoja. Ačiū. Toliau pana Sender. Pusantros minutės. Merci, monsieur le président. Monsieur... Dėkui, panė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbėjai kolegos. Miškai atsirado šioje žemėje, de, kaip ir dykumos, beje, anksčiau nei žmonės. Yra tam tikrose de, pasaulio vietose de, šiemet e, išdegė labai daug miškų ir ta Europoje situacija yra kitokia ir tai mes e, turime suvokti, kad didėja da, e, vidutinė temperatūra, vyksta vis dažniau sausros, atsiranda naujų kenkėjų ir todėl mes turime užtikrinti, kad mūsų miškai būtų tinkamai tvarkomi, nes jie vaidina nepaprastai svarbu ekologinį ir ekonominį vaidmenį. Reikia taip pat nepamiršti ir Paryžiaus sustrimo įsipareigojimo. Ar reikėtų. Ar dabar reikėtų užtikrinti, kad mūsų gamtiniai ištekliai būtų naudojami atsakingai ir atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai. Ir Mums reikia, e, gal nereikia bendros miškininkystės politikos, bet reikia užtikrinti, kad Europos miškų politika veiktų nacionalinės politikas. Taip pat reikia užtikrinti, kad galvojant apie kitą finansinę programą, reikia užtikrinti, kad deramos finansavimas būtų skirtas BŽP antrajam e, ramšiui. Tai yra būtina tam, kad miškininkystė būtų darni. Da Taip pat reikia pasinaudoti visomis įmanomis priemonėmis tam, kad mes galėtume padėti visiems tinkamai naudoti mūsų miškus, kad galėtume prisitaikyti prie klimato kaitos. Dėkuoju, toliau pana Arena. Nesnei paskelbtame komisijos komunikate, kuriame kalbama apie miškų apsaugą, Kalbam apie pildomas priemonės, kurios turėtų padėti mums užkirsti kelią miškų nykimui. Ir aš turiu klausimus. Ar jūs ketinate de, parengti privalomas teisinės normas tam, kad galima būtų da, sumažinti da, rizikos veiksnių poveikį miškams. Tai yra intensyvus žemės ūkis ir kai kurios kitos priemonės, dėl kurios nyksta miškai. Ir ar jūs galėtumėt taip pat užtikrinti, kad mūsų do, e, e, e ekonominė veikla neprisidėtų prie miškų nykimo? Dar vienas e, tai klausimas. Ar jums netrodo, kad mūsų laisvos priekybos sustarimai taip pat turėtų padėti mums e, e rūpintis geriau miškais? Aš nu, nu, galiu pateikti jums pavyzdį. Ir Kanados da, kalnagasybos įmonės tai iškirto šimtus mili, tūkstančių uh, E, hektarų e, Turkijoje. Ir kaip jūs užtikrinsite, kad tie e, Kanados įmonės pagaminti gaminiai neatsirastų Europoje pagal CETA susitarimą? Norbert Lins, gerbiamas pirmininkė, komisijos nary, kolegos, mūsų miškas yra ir buveinė, ir klimato saugotojas, ir medienos teikėjas, taip pat ir mūsų pacientas, ir žievėgraužiai, ir kiti kenkėjai jame gyvena. Mūsų miškui reikia apsaugos. Turėtumėm nepalikti miško vieno šioje nelaimėje, reikia jį, jam pagelbėti pagal Eurostatą 10 procentų e, emisijų e, perdirba miškai Europos Sąjungoje. Negalime palikti miško vieno. Pirmiausia, todėl, kad mediena yra labai gera energetikos, geras, geras energijos šaltinis. Taip pat kuo, kuo, saugi, kuo sveikesnis miškas, tuo daugiau iš metalų ir CO2 gali perdirbti. Taip pat blogai tvarkomas miškas yra mažiau atsparus sausroms ir gaisrams. Todėl labai svarbu stiprinti miškus ir kartu CO2 perdirbimą. Tam, kad siektume, kad galėtumėm siekti tokių tikslų, Reikia Europos miškininkystės strategijos, kuri e, skatintų geresnį miškų valdymą, sveikesnius miškus. Ir aš pasirengęs dirbti ruošiant tokį pasiūlymą. Pone Müller iškėlė mėlyną kortelę. Ar jūs atsakysite jos klausimą? Pone Müller, gerbiamas pirmininkė, dėkoju pone Linsai. Ar pritartumėte, kad žievėgrūžio problemas sprendžiant mes turėtumėm panaudoti Europos lėšas, pavyzdžiui, iš LIFE programos Horizonto 2020, 2020 e, e, ieškant sprendimų, nes manau, kad kova su šiuo kenkėju, biologiniai sprendimai yra gerai, juos reikia naudoti, bet reikia tirti toliau ir ieškoti naujų sprendimų. Ir tai būtent yra tas rytis, kur galėtumėm dirbti visi kartu. Pone Lins, taip Labai trumpai atsakysiu. Puikiai mintis puikia galimybė Europos lygių prisidėti prie tvaresnės miškininkystės. Dėkoju už palaikymą. Suteiksiu žodį ponui Heina Liuoma. Minutę. Arvoisa puhemies, jotta. Pone pirmininkė, Tam, kad mes galėtume protingai pradėti elgti su savo miškais, turime pirmiausia aiškiai suvokti, kad turime daug įvairių miškų. 70 procentų Suomijos teritorijos yra padengta miškais ir Suomiai visuomet naudojo miško išteklius. Tačiau per pastarąją amžių miškų plotai pas mus visiškai nesumažėjo ir tai yra labai svarbu, nes mes suprantame, kad miškai vaidina nepaprastai didelį vaidmenį. Miškų tvarkymas Europoje turi būti darnus, tvarus. Europos komisija turėtų da, atidžiai rinkti e, taikomas priemonės ir neturėtų bausti tų šalių, kurios darė viską, kad išsaugotų savo miškus, kuriuose e, yra sugaunama labai daug e, CO2. Pone Šmidbauer iš Austrijos, iš Žaliųjų frakcijos, prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, dėkoju už pristatymą. Taip, aš esu iš Austrijos. Uh, 48 procentai, beveik 50 procentų mūsų žemynų sudaro miškai, būtent todėl jie tokie yra svarbus. Tačiau prieš kalbant apie miškų padėtį Europoje norėčiau aiškiai pasakyti, kodėl miškai yra tokie svarbus. Kovojam su klimato kaita ir neturime geresnio partnerio, kaip gerai tvarkomas miškas. E, taip pat e, ir mediena yra labai svarbi. Mišką reikia saugoti ir išmintingai naudoti. E, perdirbti CO2 gali miškas, gali skurti be galo labai daug darbo vietų. Todėl labai svarbu šioje srityje imtis priemonių. Įvairiausi kenkėjai ir stiknės nelaimės kenkia miškui. Todėl Europos komisija turi reaguoti ir paremti visą miškininkystės sektorių ir tuos, kurie dirba miškininkystės sektoriuje. Mums reikia stiprios Europos strategijos miškų srityje. Negalima e, apkarpyti antros BŽUP, e, antrojo ramščio biudžeto. Mums reikia lėšų tam, kad e, su miškų pagalba pasiektume klimato tikslų. E, čia reikėtų kalbėti ir apie solidarumo fondą. Tai irgi yra gera alternatyva tam, kad būtų galima dar labiau sustiprinti minkštinį sektorių. Jie e, ateinančios kartos mūsų už tai padėkos. Dėkoju, ponė Šmitbauer, ponas Jarubas panie komisarzu szanowni państwo! lasy są jednym z najważniejszych. pone pirmininke gerbiamasis komisijos nary gerbiami ponai ir ponios Miškai yra nepaprastai svarbus mūsų ekosistemos elementas, nuo jų gebėjimo sugauti CO2 priklauso mūsų gebėjimas mažinti CO2 kiekį atmosferoje. Ir akivaizdu, kad miškų tvarkymas pirmiausia vykdomas vietos lygmenių. Ir todėl aš pritariu visiems raginimams padėti valstybėms narėms paremti miškų e, valdytojus ir savininkus tam, kad jie galėtų tinkamai tvarkyti miškus ir, pavyzdžiui, užkisti kelią miškų gaisrams. Mums reikia sutelkti savo jėgas, nes e, jei to nedarysime, mūsų veiksmai ne, nebus labai veiksmingi. Mes turime taip pat tinkamai pasinaudoti ir pagal BŽUP, e, ir pagal LIFE programą turimų finansavimų. Turime taip pat skatinti mokslinius tyrimus ir pasinaudoti programą Europos horizontas. Taip pat manau, kad daugiau dėmesio turime skirti miškų atsodinimui. Taip pat reikėtų stiprinti miškų atsparumą. Atsparumą sausroms ir reikia padėti valstybėms narėms e, tinkamai tvarkyti savo mišką. Maro. Steikiu žodį ponui Amaro. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai, gerbėjai kolegos. Visi žinome, kad e, sutartise nėra paminėtas žodis miškas ar miškai. Tačiau ES ir jos institucijos, tai yra Europos parlamentas ir Europos komisija pastaraisiais metais stengiasi vis aktyviau valdyti šį bendrą mūsų turtą. Ir žinome, kad miškai tvarkomi įvairiai valstybėse narėse, dėl to kyla įvairių problemų. Ir žinome, kad ir žemės ūkio praktika taip pat skiriasi valstybėse narėse. Tačiau nepaisant to, vis tiek Europoje buvo parengta bendra žemės ūkio politika. Ir aš manau, kad lygiai taip pat mes galėtume bendrai, bendromis jėgomis parengti ir bendrą miškų strategiją. Ji yra reikalinga tam, kad mes galėtume rimtai pradėti uh, saugoti ir savo ir klimatą, ir uh, regionus, ir uh, tam, kad mes padėtume da, darniai uh, gaminti biomasą. Miškai yra nepaprastai dis, uh, svarbus. Ir jei daugiau žmonių gyventų miškuose, tuomet miškai būtų geriau tvarkomi. Todėl mums reikia, da, kad čia būtų rodomas didesnis solidarumas. Portugalijoje mes nekovojame su miškų gaisrais, mes pirmiausia darome viską, kad tų miškų gaisrų nebūtų. Ir aš manau, kad mes visi turime kur kas didesnį dėmesį skirti miškų gaisrų prevencijai. Pone Henna Virkunen. Pone pirmininkė, labai gerai, kad e, surinkta ši diskusija apie Europos miškus. 40 procentų mūsų teritorijos užima miškai. Miškai yra svarbus, ypač kovoje su klimato kaita yra du būdai, dviem būdais. Europoje e, miškai sugeria CO2 ir tai yra taip pat tvarus gamtinių išteklių e, šaltinis. E, daug ką galima pagaminti iš medienos, dabar ir ateitie, todėl reikia remti ir mokslinius tyrimus. Kai kalbame apie miškų nikimą, labai svarbu pabrėžti, aktyvaus miškų valdymo vaidmenis, vaidmenį. Tie miškai, kurie aktyviai valdomi, nėra tokie jautrus kenkėjams, sausroms, audroms ir taip toliau. Akivaizdu, kad klimatui keičiantis e, bus daugiau ekstremalių e, oro e, atmosferinių reiškinių, liučių ir taip toliau. Taip pat svarbu turėti ir Europinę domenų banką apie miškų išteklius ir tai padėtų mums e, diskutuoti apie miškų būklę. Labai ačiū. Toliau spontaniškai pasista, pasisakymai. Daug e, norinčių pasisakyti. Turiu sąrašą, kaip žinote, pagal taisyklės skiriame penkias minutės spontaniškiams pasisakymams. Galiu šiek tiek dar pridėti, turiu sąraše aštuonis asmenis, kurie nori pasisakyti. Pirmiausia žodžio paprašė ponas Hidvegi Balaš. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Šiais laikais sakoma, kad, e, kad miškas yra auksas. Jeigu E, kalbame apie miškų, miškų saugojimą, mes kalbame ne apie ateinančius metus, mes kalbame apie 20, 30, dar daugiau metų. E, Vengrijoje e, yra skiriama labai, labai daug lėšų miškų e, atsodinimui. Mūsų miškuose gyvena labai daug žvėrių, jie ten maitinasi ir, ir, ir gyvena. Ir miškai labai stipriai prisideda prie mm, žmonių visuomenės gerovės, švaresnio klimato ir taip pat E, tai yra ne tik tai aplinkosaugos faktorius ar pramonės prasme svarbus dalykas, e, bet ir labai svarbus visai žmonijai. Dabar suteiksiu žodį poniai Amon. Mikro. Mikro. Žiaryve, merci beaucoup. E, labai ačiū, ponia pirminkė. Norėjau pasisakyti, kad pabrėžčiau tai, kad miškų apsauga šiuo metu yra labai silp, silpna mūsų žemynė. Pavyzdys apsaugos e, e naujų, švežių, naujų miškų e, apsaugos sistema, nors tie miškai sudaro labai nedėlę dalį miškų bet jie yra labai svarbus. O senieji miškai labai smarkiai išnaudojami Rumunijoje ir Slovakijoje 10 milijonų e, medžių, e, Rumunijoje iškertama medžių per metus. Reikia parengti Europos sengirių katalogą, kad galėtume užtikrinti jų didesnę apsaugą. Ir e, reikia remtis moksliniais tyrimais ir mokslininkų parengtais e, žemėlapiais. Aš e, siūlau parengti sengirių katalogą Europoje. Ačiū toliau, panas Bogovič. Labai ačiū. Kalbame apie miškus Europoje šiandien. Visi žinome, kad miškai yra planetos plaučiai, jie sugeria CO2 ir yra daugybė dalykų, ką, kurios galima pagaminti iš medžio. Tačiau valstybės, valstybės narėse pozicijos skiriasi. Slovenija, mano šalis, e, joje 60 procentų teritorijos užima miškai. E, ta dalis e, taip pat ir auga, bet aišku, miškai yra jautrus vairiems e, aplinkos veiksniams, pavyzdžiui, ledui, gaisrams, kenkėjams. Taigi turime dirbti daugiau su horizonto programomis, live programomis ir taip toliau, kad tinkamai galėtume valdyti miškus ir ateityje. Ponas Pekarinen. Michael. excuse me in venice please. arvoisa puheenjohtaja pone pirmininke per pastaruosius metus apie penkiolika milijonų miškų e, sudegė tai didesnis plotas negu e, daugelis Europos šalių turi. O tų gaisrų išskirtos emisijos buvo didesnės negu daugelio šalių pramonės e, įmonių. Viena iš priežasčių, dėl kokie yra tokie gaisrai, yra tai, kad yra daug miškų, kurie net, nėra tinkamai valdomi, nėra tinkamai tvarkomi. Tokie miškai yra labai pažeidžiami miškų gaisrams. Prieš 60-70 metų apie 100 tūkstančių hektarų miško išdegė Suomijoje, bet nuo to laiko išdegė tik tai apie tūkstantis e, hektarų miško Suomijoje. Tvari miškininkystė, ekologiška miškinki, miškininkystė, veiksminga miškininkystė gali užkirsti kelią gaisru, gaisrams ir taip prisideda prie kovos su klimato kaita. Ponios ir ponai, prašau laikytis kalbėjimo laiko. Yra tam tikros taisyklės, yra skiriama minutė Jeigu kalbėsite ilgiau, ties minutę 5 sekundėm, 10 sekundžių aš nutrauksiu, nes kitaip nespėjęs pasisakyti kiti ir užsitęs diskusijos ir kiti klausimai nusivėlins. Taigi, norėjau aiškiai pasakyti, kokios yra taisyklės. Dabar suteiksiu žodį ponui Wolesnik. The Irish government recently published a plan to create 8,000 hectares of new. Airijos vyriausybė nusprendė 500 tūkstančių hektarų atsodinti kasmet. Daugelį dalį sudaro spigliuočiai, dalį lapuočiai. Šie procentai e, sumažėjo dabar dėl e, miškininkystės palikos. Papareičiama bioįvairovės principai, nes e, remiamasi daugiausia spigliuočiais eglėmis. Europai nereikia monokultūrų, mums reikia tinkamų medžių tinkamose vietose. 42 procentai visų eglių e, airijoje kertama energijai, o kita, kita dalis statyboms. 50 procentų e, miškų sudaro eglynai. Ir dėl to e, gaisrų tiesiog sudega. E, tas pats CO2 vėlgi grįžta į atmosferą problemos esmė yra atsinaujančios energijos direktyva. Tai yra visiškai nemoksliška kvaila politika, nes e, miškai laikomi e, neutraliais CO2 prasme. Malinė. Ačiū. Toliau. Pone Malinė. Labai ačiū, mėly kolegos. Pasakyta labai daug svarbių pastebėjimų. Ir turbūt jau dabar visiems aišku, kad e, Europos miškai e, neišgelbės viso pasaulio. Tačiau mes turime pademonstruoti e, savo rim, gerą valią, rimtą nusteikimą, kalbėdami apie galimus sprendimus. Nes jeigu mes prarasime miškus, padarysime didžiulę žalą klimato kaitos požiūrių. Dėl tos priežasties labai svarbu, kad mes miškus traktuotume kaip e, puikia, tvarę žalivą, suteikiančią apsaugą, kuri taip pat gali būti naudojama e, kitiems tikslams, bet turime daryti viską, ką galime, pasakysiu baigdama, kad užtikrintume, jog milijonai naujų medžių būtų kasmet Europoje pasodinami ir valstybės narės galėtų miškus, e, miškų klausimą daryti prioritetiniu. Polčiak, ačiū ponė pirmininkė už man suteiktą žodį. Aš labai džiaugiuosi, kad mes kalbame tokią svarbę temą šiandien. Galėtų būti daug kitų uh, temų, tokių kaip Brexit, bet labai svarbu, kad uh, mes parodėme piliečiam, jog sprendžiate praktinius klausimus. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, bet pabrėžkime, kad turime priemonę miškams apsaugoti, tai yra Europos fondus. Aš manau, kad mes turėtume remti miškų sodinimą, medžių sodinimą tose valstybėse narėse, kurių labai reikia. Lygiai taip pat mes turėtume uh, sutelkti uh, miškų augintojus. Regionai, savivaldybės turėtų steigti žemės savininkų e, asociacijas, miškų, asocija, miškininkų asociacijas. Čekijos Respublikoje tą būtų įmanoma padaryti. Taip pat turime remti mokslinius tyrimus, kad rastume būdų e, susidoroti su miškų kenkėjais. Taigi priemonių yra labai daug ir aš norėsiu, kad jos būtų įtvirtintos, tad balsuosiu už. Na ir paskutinis pranešėjas. Hvala vam, predsjedniče, poštovani povjereniče. Vidimo, što se dešava. Paskutinis kalbėtas ponas Flego. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, matome, kaip Amazonės miškai kenčia pastaruoju metu. Akivaizdu, kad taip e, atsitinka dėl nepakankamai geros priežiūros. Turime imtis ryštingų veiksmų. Tačiau pradėkime viską nuo savo pačių e, žemės. Pažiūrėkime, ką mes čia galėtume padaryti savo valstybėse. Taip pat reikia nepamiršti, kad tarša ribų nepripažįsta, klimato kaita taip pat jokių valstybių sienų nepripažįsta. Gamta be žmogaus neišgyvens, bet žmogus be gamtos lygiai taip pat negalės išgyventi. Todėl aš tvirtai pasisakau už tai, kad daugiau fondų būtų skiriama per kitą daugiametę finansų programą gamtos apsaugai, miškų išlaikymui ir kontroliai. Tai bus gera investicija į mūsų ateitį ir tą turime daryti. Tuo ir baigiame šį darbo atvarkės punktą nagrinėti ir paskutinis žodį tars komisijos atstovas ponas Miguel Arieskanėtė. Thank you. Like to... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems nariams už jų indėlį į diskusiją, už tai, kad e, visiems jiems rūpi mūsų bendras interesas ES išsaugoti miškus. E, neseniai esame išplatinę komunikatą, kuriame kalbame apie pasaulio miškų išsaugojimą. Tais veiksmais, tomis priemonėmis galime taip pat e, siekti švelninti klimato kaitos padarinius ir busimoji žemės ūkio politika, tinkamai paskirstant atsakomybės e, naštą tarp ES ir valstybių narių, taip pat prisidės prie miškų išsaugojimo ilgalaikėje perspektyvoje. Norime pereiti palaipsniui prie mažo anglės dvideginio išmetimų e, ekonomikos ir tuo pat metu išlaikyti esamą mm, gamybą ir paslaugas teikiamas e, bus Simoji komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat e, yra minėjusi, jog ir po 2020 metų į strategiją norės įtraukti ir miškų išsaugojimo aspektą. Žvelgiame į, šį, į šią sritį kaip į vieną iš prioritetų, kalbant apie strateginį miškų išsaugojimą kaip prioritetą laikotarpį po 2020 metų. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasisakius komisijos atstovui, baigiame dabar jau diskusiją dėl miškų išsaugojimo. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Klausimas komisijai. Tema - galimybė patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu kalbės autorius Norbertas Lins. Herr Präsident, Kommissar, Frau ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, kolegos. Kliūčių nevaržoma prieiga prie sodinamosios medžiagos nepaprastai svarbi mūsų ūkininkų inovaciniam pajėgumui, Europos augalų selekcijos e, sektoriaus ir ūkininkų inovaciniam pajėgumui bei genetiniai mūsų kultūrų augalų įvairoviai ir taip pat es piliečių sveikatai. 2015 metais Europos patentų tarnybos išplėstinė apeliacinė kolegija nusprendė, kad, mm, kad e, kliūtis egzistuoja vis dėlto ir kaip Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas noriu užduoti komisijai klausimą pagal 136 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Taigi 2015 metais Europos patentų tarnybos išplėstinė apeliacija, apeliacinė kolegija nusprendė, kad produktai, m, mm, tokie kaip augalai, sėklos, natyvinės savybės ir genai, išvesti taikant iš esmės biologinius procesus ir gali būti patentuojami. Tuo remiantis buvo patentuotos brokolių ir pomidorų rūšys. 2015 metais Europos parlamentas į tai reaguodamas priėmė e, mm, rezoliuciją, taip pat buvo priimta e, direktyva Europos komisijos. 2016 metais komisija pažymėjo, kad niekuomet nebuvo tokio ketinimo išduoti patentus e, tokioms e, savybėms, kurias augalai įgyja per biologinius procesus. Techninė apeliacinė kolegija pasiliko e, prie savo nuomonės ir mano, kad gali būti patentuojami augalai ir biologiniai procesai ir aukščiausioje instancijoje, tai yra išplėstinė apeliacinėje kolegijoje, priimtas yra galutinis arba būtų priimtas galutinis sprendimas ir klausimas būtų baigtas svarstyti. Iki spalio pirmos dienos šių metų trečiosios šalis turi teisę pateikti rašytinius pareiškimus šiuo klausimu. Ir mes turime du klausimus komisijai. Pirmiausiai, ar komisija ketina pateikti rašytinį pareiškimą Europos patentų tarnybos išplėstiniai apeliaciniai kolegijai, kad būtų apsaugotas Europos augalų selekcijos inovacinis pajėgumas ir viešasis interesas apskritai. Antras klausimas, kokiu veiksmu ketina imtis komisija siekdama užtikrinti, kad natūralių procesų produktai nebūtų patentuojami. Europos mm, augalų augintojai, E, nori tikrumo, turi žinoti, kokią tvarką gali užsimti šią veiklą. Ačiū. Dabar ponia Bienkovska, komisijos atstovė. Pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū, kad iškirėte šį klausimą, nes kaip jau buvo pasakyta, labai svarbu šią sritį aiškiai reglamentuoti. Todėl pradėsiu nuo klausimo antrosios dalies. Ir čia atsakymas būtų gana paprastas. Europos komisija ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų, jog produktai e, susidarantis per natūralius procesus nebūtų patentuojami. Europos komisija palaikė glaudų ryšį ir su Europos parlamentu, ir su taryba, ir žinoma su valstybėmis narėmis, bei su pramonės atstovais, e, spręsdama tų produktų e, netinkamumo patentavimui klausimą kaip Europos parlamentas reikalavo ITRE komiteto rezoliucijoje 15 metų gruodžio mėnesį, e, Europos komisija 16 metais atkreipė dėmesį kai kuriuos direktyvos straipsnius ir e, patvirtino e, technologinių išradimų juridinį statusą. Europos komisija mano, kad produktai susidarantis pagrindiniuose biologiniuose procesuose neturėtų būti patentuojami. Europos komisija vasario mėnesį 17 metų e, pateikė išvadas, e, kuriuose buvo reikalavima, kad valstybės narės to interpretavimo laikytųsi nacionalinėje teisėse ir patentų išdavimo praktikoje. Dabar grįžtu prie jūsų klausimo pirmosios dalies. Iš tiesų, Europos komisija, atstovaudama Europos e, Sąjungai, dalyvaus amikus kurie stebėjimuose, e, kuriuos pradėjo Europos patentų biuro prezidentas savo iniciatyvą. Tai buvo numatyti, numatyta padaryti iki spalio pirmosios dienos termino. Nors ES patentų konvencija nėra Europos teisės dalis, ES yra suinteresuota išvengti konflikto tarp Europos patentų konvencijos ir biotehnologijų direktyvos. Direktyvos praktinis poveikis būtų labai sukompromituotas, jeigu Europos patentų biuras išduotų patentus medžiagoms, kurios uh, E, pagal direktyvą įvardyjamos kaip netinkamos patentavimui. Todėl e, mes e, stebėsime, kad būtų gyvendinta Europos patentų direktyva, kaip Europos komisija 2016 metų rašte patvirtino. Europos parlamentas ir taryba tam pritarė ir net visos 38 Europos patentų biuro šalys tam pritarė. Todėl Europos komisija rems ir Europos, komis, ir Europos augalų e, sektoriaus interesus gins ir Europos e, visuomenės interesus. Ačiū. Dėkui. Dabar perėsime prie diskusijų. Pone Šair Pirik paprašė žodžio. Pirmininkė, komisarė, 15 metų pabaigoje mes jau buvome pateikę reikalavimą, kad tam tikros rūšys ir augalai e, turėtų e, būti siejami su naujais technologiniais pokyčiais ir kalbant apie augalų patentavimo galimybės. Mes kalbame apie tuos pagrindinius augalus. Tačiau labai svarbu atsižvelgti ir į tai, kad 28.3 būtų tinkamai įgyvendinamas sąryšyje su patentavimu 16 metais komisija pateikė atsakymą, e, ką tik tai minėjote, tačiau dėja e, tarptautinės įmonės e, pateikė apeliaciją valdybai ir buvo paminėta, kad tai buvo nepagrystas sprendimas, E, tai buvo pasakyta 2018 metais. Tačiau šiek tiek neįprasta tai, kad techninė apeliacijų valdyba apskritai sprendžia tas, tuos klausimus, kaip bebūtų tai yra susijęs su tokia demokratinė mūsų institucijų valia, parlamento valia. Komisija savo paaiškinime, e, tai atsiprašau, pareiškime e, paminėjo, jog nei komisija, nei parlamentas, nei taryba to nesiekė ir ir tiesiog nebuvo siekiama suteikti tų patentavimo galimybių. Tad e, taip, tai yra svarbus demokratinis aspektas. Ir be abejo svarbus ir tas apeliacinės valdybos vaidmo. Išklausiau tai, ką tik pasakėte. Taip, biologiniai e, E, procesai neturėtų būti patentuojami, mes turime apginti augintojus. Ir man atrodo, visos ES institucijos turi dirbti iš vien, ieškodamos tinkamų sprendimų. Mes neturime patentuoti gyvybės. Po, ponas Andrijų, pirmininkė gerbiam komisijos narė, mes nenorime, kad produktai uh, susidarę e, biologinių procesų metu būtų patentuojami, kalbant apie etiką, politiką ir ekonomiką. To nereikia. Mes nenorime, kad turtingos tarptautinės įmonės ar, agro, e, ar žemės ūkio ir maisto e, stambios bendrovės sukeltų materialinių kliūčių augalų natūraliems produktams. Mes pasisakome už augalų ir kultūrų įvairovę. Mes norime, kad ES piliečių sveikata išliktų prioritetas. Mes e, turime kalbėti apie e, naujoves augalų sektoriuje ir ES piliečiai turi teisę į tai. ES kartais tai pamiršta. Mes neturime riboti selekcininkų veiklos, leidžiant jiems sukurti naujas kultūras ir gamintojai gali kurti savo e, sėklas. Aš nenoriu, kad atsirastų stambių įmonių monopolija kurių e, tikslas yra tik tai e, siekti piniginio pelno, kenkiant inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Ačiū. Jan. Ponas Jan Haitema. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Be abejo, ši rezoliucija yra susijusi su patentavimo galimybėmis ir su tuo, kaip svarbu šį klausimą vėl iškelti į dienos šviesą. Tačiau pirmiausia, reikia kalbėti apie teisinius aspektus, apie tai, ar tai apskritai yra įmanoma. Reikia siekti, kad būtų išvengta bet kokių augintojų abejonių, kaip pavyzdžiui dėl pomidorų spalvos, e, paprikų, skonio ar kažkokių brokolio savybių. Tai yra kažkokie natūralūs įprasti dalykai ir neįsivaizduoja, kaip būtų galima tai patentuoti. Taip, e, galbūt kažkokios rūšys yra išvedamos, tačiau jos nėra sukurtos e, paties žmogaus. Ta tikrai daug iššūkių šioje srityje e, man kelia didelių dviejonių šių tokių dalykų patentavimas, uh, Natūralu, kad čia atsirastų ir monopolizavimo grėsmė, atsirastų galimybių ir sukčiavimui. Tai nebejotinai sukeltų daug naujų problemų maisto sektoriuje. Jeigu, pavyzdžiui, patentuotume raudonus pomidorus, tai reikštų, kad kiti augintojai negalėtų išvedinėti naujų raudonų pomidorų rušių. Tai yra didžiulė rizika, tai yra susiję ir su didžiuliu pažeidžiamumu, su naujomis augalų lygomis. Taip, suprantu, kad e, įmonės turi interesų, nori komercializuoti e, tas prekes, su kuriamis dirba, tačiau patentas tikrai nėra tinkamas pasirinkimas šiuo atveju. Ir būtent todėl prašau e, jūsų kuo kuo gausesnės paramos, kad pasiūstume aišku signalą ir kad pasakytume, jog parlamentas tikrai niekada nenorėjo patentuoti tokių produktų. Mes to tikrai nepageidaujame. Dėkui. Ačiū dabar ponas Martinas Hoislingas, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Iš tiesų, pikta, kad jau net trečią kartą turime apie tai kalbėti. 2013-2015 metais priėmėme savo rezoliucijas ir dabar vėl uh, kadangi Europos e, patentų tarnyba nepriima tokio sprendimo, kokio mums norėtųsi, tai yra neleisti patentuoti tokių procesų. Aišku, Europos patentų tarnyba turi interesą dalinti leidimus e, patentams, e, tai yra ekonominis interesas, bet visgi mes kaip įstatymų leidėjas turime įsikišti ir neleisti, kad teisės aktų leidėjo vaidmuo būtų ignoruojamas. E, sprendimas dėl pomidorų rūšių iš tiesų yra kertinis, esminis. Jeigu neleisime mažiesiems ūkininkams e, čia veikti, tuomet didieji koncernai užsitikrint savo patentus ir kaip tik mažieji ūkininkai ir augintojai liks be teisės. Todėl, ponios ir ponai, tikrai dabar pats metas pasakyti stop Europos patentų tarnybai. Ačiū. Toliau panas David Ivan. Vážení kolegové, udělení. Gerbiami kolegos, patentų suteikimas uh, tam tikroms pomidoro ar brokolių rūšims, man atrodo, prieštarauja uh, tiek ir ES bioįrovės konvencijai, tiek ir Nagojos protokolui, tiek ir Europos patentų konvencijai bei susijusiems įgyvendinimo protokolams. Sutartie šalis yra visos valstybės narės ir kiekviena valstybė narė e, turi savo atstovus ir Europos patentų tarnyboje kuris sprendžia įvairius nesutarimus ar konfliktinės situacijas. Būtent todėl siūlytume valstybėms narėms pasinaudoti tą galimybę, pasinaudoti savo atstovais administracinėje patentų tarnybos mm, e, administracinėje tarnybos biure ir iškelti tokį prieštaravimą bei atšaukti tokius patentus, kurie buvo suteikti biologiniams rūšiams ir augalams. Nes priešingą atveju sulauksime dar daugiau skundų ir bylų. Dėkui. Ponas Raisin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie patentus, turiu pasakyti, kad apskritai nesvarbu, kas čia vyksta ir man susidaro toks įspūdis, kad tiesiog bandoma e, pasitarnauti kelioms įmonėms, sudaryti jiems galimybės tapti monopolinėmis ir išauginti kainas iki nepagristų aukštumų. Turėtume kalbėti apie laisvą prieigą prie e, genetinių medžiagų. Man atrodo, kad turime pasiūsti aišku signalą šią savaitę Europos patentų tarnybai ir perduoti jiems, kad turėtų būti nutraukti patentų suteikimai tokiems produktams. Be abejo, Intelektinė nuosavybė e, turi būti saugoma, tačiau reikia aiškios, subalansuotos sistemos. Mano nuomonė, patentams augalų pasaulyje tikrai ne vieta. Augalas nėra kažkoks išradimas, kažkokia inovacija. Augalai priklauso visiems. Galbūt kažkaip kitaip būtų galima netgi pasakyti, tai yra dieviškosios kūrybos dalis ir mums yra tiesiog patikėta tuo rūpintis. Dėkoju. Dabar žodis poniai Pereirai. Iš tiesų dar negalime patentuoti tų rūšių, kurios yra genetiškai modifikuotos, tačiau Europos patentų tarnyba išduoda patentus taip pat ir augalams ir susidaro monopoliai žemės ūkija, gamyboje, yra kontroliuojama rinka, yra ji pasidalyjama, fragmentuojama, nieko nelieka mažiesiems ūkininkams. Ir mažieji tampa vis labiau priklausomi nuo tarptautinių uh, koncernų. Aišku, yra molekuliarinė biologija ir genetiniai pakeitimai, tuo naudojamasi, tačiau yra dar ir produktai, kurie susiję su mm, gyvybę kylančią iš to proceso ir negalime leisti, kad e, genetiniai atrankai jis būtų pasitelkiamas kryžminimui naujų gyvūnų ir augalų rūšims išvesti. Visą tai vyksta laboratorijose, pasitelkiant didžiulius genomus. Ačiū, ponas Daniel Būda. Pone pirmininkė, dėkoju. Gerbiama komisijos narė, moksliniai tyrimai ir inovacijos neturėtų būti stabdomos, varžomos administracinių procesų gamyba, ypač žemės ūkis, labai priklauso nuo mokslinių tyrimų ir inovacijos ir negalime to ignoruoti. Faktas, kad gyventojų skaičius didėja, tai apriboja ir mūsų e, prieiga prie išteklių, reikia imtis veiksmų, kad būtų sukurti gamybos procesai ir taip būtų pagaminami produktai, kurie būtų prieinami visiems. Esu tikras, kad neįmanoma patentuoti iš esmės biologinių procesų. Tai būtų baisus dalykas ne vien patiems ūkininkams, kurie turėtų susimokėti iš esmės už tai, kad nori auginti daugiau e, įvairių kultūrų, bet ir moksliniams tyrimams tai būtų brangu ir pakenktų, to negalime toleruoti turime užkirsti kelią tokiam piknaudžiavimui sistema, kurio užsima Europos patentų tarnyba. Bet negalime ir kas kart paskutinę minutę tik suskupti kažką daryti. Mes ir Europos komisija turime pasiūsti aiškę žinę. Tie, na, tie biologiniai procesai nėra patentuojami, patentuotinas dalykas. Ačiū kolega De Castro. Pone pirmininkė, gerbiamo komisijos narė ir kolegos, šiuo metu, kai inovacijos ir genetiškai modifikuoti organizmai tampa e, bene panacėja, negalime leisti, kad būtų patentuojami augalai ir biologiniai procesai. Mūsų mokslinių tyrimų laboratorijoms kiltų grėsmė ir tai turėtų neigiamų pasiekmių gyventojams, gamintojams, todėl turi būti paviešintos mūsų pastabos, mūsų požiūris, kad būtų aišku, jog mes pasisakome už teisinį tikrumą. Žemės ūkis e, vis reikšmingiau prisideda prie kovos su klimato kaita per naujas technologijas, e, naujus procesus ir turime labai ambicingai dabar reaguoti į tūkstančių milijonų piliečių priekaištus išsakytus. Pone Miller, Pone pirmininkė, gerbiamo komisijos nariai ir kolegos, sprendimas, kuris buvo priimtas Europos patentų tarnybos išplėstinės apeliacijos kolegijos numatyti patentus ir augalams, kurie klasikiniu būdu yra išvesti, tradiciniu būdu yra Mm, visiškai nesuprantamas žvelgiant e, iš ūkininkų pozicijų. Mano mm, frakcija pasisako prieš patentus augalams ir prieš žalėją gene, e, genetiką. Laisva prieiga prie um, um, sieklų, prie naujų kultūrų, mano manimu, yra svarbi tam, kad e, būtų išsemiamas inovatyvusis potencialas uh, Europoje šios sektoriaus. Taigi norėtųsi užtikrinti e, įvairovę sieklą Europoje ir taip pat ir ankstesniems rūšims, nes tai yra labai svarbu mūsų augintojams. Ponas Bitu. Ačiū, ponė komis pirmininkė, gerbiamų guzės nario kolegos. Žaliųjų frakcija visuomet labai griežtai pasisakydavo prieš e, tokių e, augalų patentavimą. Apie tai buvo kalbėta ir man atrodo mes visi su tuo sutinkame. Uh, O dabar kalbu apie e, dokumento formą. Kas ES kūrė teisės aktus - parlamentas ir taryba ir Europos patentų biuras. Jau dešimt metų e, šiai organizacijai, kurią vadovauja Junktinės Amerikos valstijos, teigia nelegalius patentus E, augalams. Turime galvoje svagūnus, e, e, brokolius, pomidorus. Neseniai ir lašišai yra išduodama lašišos produktams. Junktinė Amerikos valstijų reikalavimai yra kitokie negu mūsų. Todėl mes turėtume pasipriešinti, bet jau tam, kad mm, nebūtų išduodami nereikalingi patentai. Aš pat savo fermoje uh, E, turiu nemažai naujų augulų. Mes, aišku, turime kalbėti apie mm, genetinės įvairovės užtikrinimą. Turime per savo ekologinį ūkininkamą parodyti, kad mes galime dirbti veiksmingai. Tarptautinių lygmenių tik Junktinės Amerikos valstijos ir stambios tarptautinės bendrovės daro spaudimą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, ponas Liubriton. Ačiū, ponė pirmininkė. 2015 metais Europos patentų biuras nusprendė, kad galima išduoti e, patentus e, pomidorų ir brokolių bei kitų augalų naujoms rūšims. Dėja, reikalai pasikeitė. Dabar 2018 metais mes pamatėme, kad e, buvo priimtas sprendimas atmetantis 15 metų sprendimą. Todėl aš reikalauju, kad Europos parlamentas protestuotų prieš Europos patentų biurą. Mes turime labai aiškiai pareikšti, kokia yra mūsų pozicija. Mes turime neleisti, kad natūraliai atsirandantis produktai būtų patentuojami. Mes supraskime, kad čia veikia tarptautinių bendrovių lobistai. E, įvairovės apsauga, vartotojų apsauga e, yra mūsų pagrindiniai prioritetai. Prisiminkime, kad dar nuo 1961 metų yra priimtas sprendimas, kad nauji produktai e, turi e, būti išrandami laikantis tam tikrų reikalavimų ir turime gerbti e, ūkininkų teisės. Ačiū. Noriu pasveikinti Jūs pirmą kartą pirmininkauju, padedant Jums 500 milijonų ES irgi mane gali matyti. Patarau ponas Aguilar iš EKR frakcijos. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti jums visiems už e, tylos minutę, pagerbint Ispanijoje žuvusius per potvinį žmonės. Šios rezoliucijos būtinybė yra akivaizdi, nes kitaip mes atveriame uh, e, užpakalinės duris uh, tam tikrų natūraliais būdais išgaunamų produktų patentavimui. Europos patentų biuro apeliacinė valdybė turėtume ir reikėtų ją pasinaudoti, kad galėtume pasipriešinti patentų biurui. Bet man atrodo, kad yra padaryta klaida. Dėl vienos klaidos mes negalime sugriauti visos sistemos, nes iki šiol e, patentų biuras veikia veiksmingai. Ačiū. Toliau kolega Hazekamp. Ačiū pirmininkė. Daugiau negu 4 milijardus metų Žemėje yra gyvybė ir niekas, niekam už gyvybę nėra skolingas. Taip e, ir neturi būti. Jau pati idėja, kad patentus būtų galima išduoti augalams, gyvūnams ar kitiems natūraliems produktams skamba labai keistai, o čia kažkas panašaus vyksta. Kalbame apie patentų išdavimą lašišai ar upėtakiui ar tam tikram augalui, dėl to, kad e, riebalų kiekis juose skiriasi. Bet nei žuvis, nei augalai nebuvo išrasti, sukurti. Man atrodo, kad visa tai kelia grėsmę maisto saugumui. Piliečių, e, piliečiams ir parlamentui pasipriešinus E, rezultato nesusilaukta. Patentų biuras ir toliau išduoda patentus stambiausiams tarptautiniams maisto bendrovėms. Tai yra netoleruotina. Aš norėčiau paklausti komisijos, ką darysite, kad tai sustabdytumėte. Taip pat aš manau, kad turėtume baigti milijardus eurų skirti e, komerciniai gyvulininkystiai. Ačiū. Toliau ponė Pičerno iš socialdemokratų frakcijų. Presidente, gentile komisarė, anch'io Ačiū. Pirmininkė, komisijos narė, aš norėčiau beveik vienbalsiai kalbėjusius kolegas paremti. Visi kalbėjo ir visi pasipriešino minčiai, e, kuri negali mums būti suprantama. Patentų biuras priėmė sprendimą, kuris yra nesuvokiamas. Europos parlamento pozicija dėl augalų e, išgautų natūraliais būdais patentavimo yra labai aiški. Nuo 2015 metų mūsų pozicija buvo labai aiškiai suformuota. Dar 2015 metais Europos parlamentas didžiąją balsų daugumą patvirtino norą pasipriešinti tokio tipo patentams. Girdėjome, kokia buvo tarybos, kokia buvo komisijos pozicija ir atrodo, kad nebelieka jokių abejonių dėl to, kad politikai nenori sutikti su tokiais e, biologiniais metodais išgautų augalų patentais ir gyvūnų patentais. Taigi, Europos komisija, šiandien mes jūsų prašome, kad jūsų autoritetingas balsas būtų išgirstas. Dabar pasiekėme paskutinį Europos patentų biuro svarsimo proceso etapą. Norėtume, kad augalininkystės selekcijos sektorius būtų apsaugotas, taip pat norime, kad būtų bendrai apsaugoti Europos piliečių interesai. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį poniai Melkijor iš Renew frakcijos. I 2014 havde vi ikke kun valg til Europaparlamentet i Danmark. 2014 metais Danijoje vyko rinkimai į Europos parlamentą. Tada vyko ir referendumas dėl to, ar Danija turėtų priimti sprendimus, e, sprendimą prisijungti prie Europos patentų konvencijos. Mes norėjome to referendumo Mm, ir Danija tame referendume pasiekė teigiamą rezultatą, bet reikalavome, kad augalams ir gyviems produktams, gyvūnams Europoje neturėtų būti išduodamas patentas. Tačiau kartais atrodo, kad mūsų signalas negirdimas, todėl gal reikėtų aiškiau suformuoti savo poziciją. Jamaikoje galima rasti laukinį e, pipirinį augulą, kuris yra atsparus visai eiliai kenkėjų. E, yra atliekami tyrimai, kaip tas augalas sugeba atbaidyti kenkėjus. O tai yra labai svarbu ir augalų selekcininkams ir piliečiams, bet mums dabar pirmiausia labai svarbu užtikrinti, kad šis klausimas būtų galutinai išspręstas. Dabar suteiksiu žodį ponė Vynerį Žaliųjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Pomidorai nėra kokie nors įrengimai ir brokoliai nėra techninės uh, techniniai procesai jokie. Negali būti, kad patentuotume e, maisto produktus. Europos patentų tarnyba nuolat kalba apie patentų teisę, bet yra iškilusi reali grėsmė augintojams, ūkininkams nebegalėti auginti kai kurių kultūrų susidaro monopoliai tam tikrų e, augalų ar sėklų. Ir taip užkertamas kelias rinkoje dalyvauti mažiesiems. Tikrai tai nėra ES interesas. Iš tiesų, Europos patentų tarnyba veikiau žiūri finansinio intereso, kaip matyti. Ir komisijos narys ir e, ištesnės apeliacijas kolegijos narys ponas Končikotski 2015 metais dar pasisakė prieš tokį patentavimą. Aš e, manau, kad parlamentas turėtų rimtesnių veiksmų imtis, kad e, būtų atitinkami sprendimai priimami. Ačiū. Toliau ponas Tarabela iš SRD frakcijos ponė pirmininkė. Susidarė padėtis, kur yra pavojinga ir netoleruotina. Tarptautinės didelės bendrovės nori monopolijos gyviems produktams ir trukdo inovacijoms. Toks yra pretekstas. Čia kalbam ne tik apie juridinę, bet kalbam ir apie etinę, moralinę problemą. Aš norėčiau priminti Europos komisijai, kad praėjus šių metų kovo 18 dieną ministrų taryboje labai didelė dalis valstybių narių paremė interpretacinį Europos komisijos raštą 2016 metais patvirtina, kad natūraliais produktais išgauti produktai neturėtų būti patentuojami. Ir taip pat e, produktai, kurie atsiranda natūraliuose biologiniuose produktuose, turėtų e, būti E, turėtų būti e, auginami garantuojamai, be nenutaikant jokių apribojimų mūsų žemės žemdirbiams. Dabar ponia Aguilera iš Socialdemokratų frakcijos. Ačiū, ponia pirmininkė. Jau beveik pati diskusijų pabaiga ir aš tiesiog norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė kolegos. Visų politinių frakcijų atstovai pasisakė, visi kolegos išsakė savo nuomonės ir panašu, kad vienbalsiškai pasisakė. Agri komitetas taip pat yra panašios nuomonės ir norėčiau pasakyti e, komisijai, poniai Benkovskai, kad labai svarbu pasiūti, pasiūsti politinę žinę, aiškę žinę, e, kuri atspindėtų šios plenarinės sesijos nuotaikas. galimybės patentuoti e, augalus gautus biologinių procesų e, būdu e, neturėtų būti numatyta ir turime aiškiai tai pasakyti. Būtent todėl buvo pateiktas šis klausimas žodžiu ir parengta rezoliucija. Man atrodo, kad labai svarbu sureaguoti į patentų biuro žingsnį ir taip pat pademonstruoti visuomeniai, jog domime šiuo klausimu. Be abejo, svarbu saugoti augalų rūšis, tačiau reikia išlaikyti tinkamą pusiausvyrą. Labai viliuosi, kad komisija galės prisimti šiuo atveju jai tekusi vaidmenį. Dėkoju. Visi žodžių paprašė kolegos jau tarė žodį. Yra trys spontaniški pasisakymai. Pradėsime nuo ponios Šoidravos. Dėkui, gerbiami kolegos. Klausiausi komisarės itin susidomėjusi, tikrai dėkoju už visą tai, kas buvo pasakyta ir labai džiaugiuosi tuo, kad panašu, jog visi pritarėme, kad e, augalų ar gyvūnų rūšių patenta, patentavimas būtų tiesiog e, visiška nesąmonė. Tačiau šiuo atveju Europos patentų tarnybos nuomonė yra netokia kaip mūsų. Panašu, kad jas paveikė lobistinė pramonės atstovų veikla. Viliuosi, kad komisija e, bei taryba pritarė mūsų nuomoniai ir man atrodo, kad būtent valstybės narės dabar turi imtis veiksmų, e, bandyti e, taikyti tam tikrą spaudimą ir spręsti tas problemas susijusias su Europos patentų tarnybos sprendimu. Tikiuosi, ši iniciatyva bus tęsiama. Komisija, valstybės narės, parlamentas dirbs iš vien nes tik tokiu būdu sugebėsime užkirsti kelią tolesnėms nesąmonėms. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Valasui. Pone pirmininkė, tikrai stebina tai, kad Europos patentų tarnyba e, išduoda patentus augalams, e, kurie yra savaime atsiradę. Ir tai yra tiesiog būdas gauti didesnį pelną. Man tiesiog galai nesusiveda šiuo atveju. O didelės tarptautinės įmonės ir taip neigiamai veikia mūsų gyvenimus. Būtų tikra beprotybė sudaryti galimybės jiems monopolizuoti gyvąją gamtą, taikyti spaudimą ūkininkams ir e, taip sudaiktinti kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Tai yra susiję ir su genetiškai modifikuotais organizmais, e, kurių neturėtume toleruoti. Mes turėtume reikalauti, kad Europos patentų tarnyba e, vadovautųsi Europos patentų konvencija, e, kuria yra numatyta, kad gyvojo pasaulio mm, produktai negali būti patentuojami. Ir visi turėtume to siekti. Ačiū. Dabar žodis ponui Herbert Dorfien, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, už sutiktą žodį. Manau, mes Europoje neretai galvojame, kad augalų auginimas yra tik didžiulių tarptautinių koncernų uh, E, verslas. Taip nėra. Daugybė yra nedidelių ūkininkų, tyriejų, kurie e, būtent augina įvairias e, rūšis, ieško naujų, tad reikia užtikrinti, kad visa genetinė medžiaga būtų jiems prieinama. Todėl labai svarbu šias rūšis patentuoti. Šių rūšių patentavimui um, užkirsti kelią ir džiaugiuosi, kad e, daroma ar stengiamasi daryti viską, kad nebūtų patentuojami augalai ir biologiniai procesai. Na, o kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, tai turime visai kitą teisės aktą apsisaugoti nuo jų. Ačiū ir dabar žodis poniai komisijos nariai, poniai Bienkovskai. Dėkoju, dėkoju už jūsų pastabas ir tikrai džiaugiuosi tuo, kad mūsų pozicija yra itin vieninga. Tai buvo aišku nuo pat pradžių Akivaizdu, kad e, komisijos norima pasiūsti žinia yra tokia. Augalai gauti e, natūralių biologinių procesų e, būdu neturėtų būti patentuojami. Ta tikrai bandysiu užtikrinti, kad su EPA Europos patentų tarnyba būtų pradėtos diskusijos. Labai svarbu, kad mūsų vaidmuo būtų aktyvus, kad būtų atstatytas teisinis tikrumas puikiai suprantame, kaip svarbu tai yra skirtingoms suinteresuotoms šalims. Taip pat reikia siekti, kad e, būtų atstovaujami ūkininkai, plačioji visuomenė, kad būtų tiesiog sugrįžta prie sveiko proto. Tad e, ačiū, ačiū iš jūsų pasisakymus, tai suteikia mums stiprybės tolesniuose mūsų darbuose. Dėkui. Diskusijas baigiame. Ir dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Komisijos e, užsienio ir saugumo e, politikos e, vyriausiosios įgaliotinės pasisakymas ir dar norėčiau paprašyti jūsų dėmesio. Trumpai norėčiau paminėti, kad šią savaitę plenarinėje sesijoje bus testuojama naujoji sistema susijusi su spontaniškais pasisakymais ir mėlynosios kortelės pasisakymais. Norėtume paprašyti jūsų e, elektroniniu būdu, e, taip, prašyti žodžio. Ir visi gavote elektroninius laiškus apie, apie tai, tad, kaip jau minėjau, jeigu norėsite pasisakyti, turėsite panaudoti savo e, turimą elektroninę nario kortelę. Ir mano klausimas būtų štai toks. Jeigu norite pasisakyti pagal e, spontaniškų pasisakymų procedūrą ar pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę, nepamirškite su savimi turėti savo elektroninės kortelės. Tačiau tai yra toks bandomasis laikotarpis ir be abejo galima tiesiog ir pakeliant rankas, kaip anksčiau žodžio prašyti, vis dėlto norėtume pereiti prie veiksmingesnių metodų ir prie elektroninės sistemos naudojimo ateityje. Tad dėkui ir per dabar prasidėsinčias diskusijas būtent pasinaudosime šią sistemą. Dabar norėčiau sutikti žodį poniai Elžbietai Benkovskai. Ji pristatys situaciją Hongkongė. E. Ačiū labai, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Norėčiau trumpai pristatyti situaciją Hongkonge ir e, ponios Frederikos Magerinį vardu norėčiau tai padaryti. Per pastarąjį mėnesį Hongkongo žmonės susiduria su tuo, kad nėra galimybės e, taikiai e, susirinkti ir, de, ir dalyvauti demonstracijose. Ir buvo visą vasarą kalbama apie teisų pažeidimus, apie smurto atvejus. Mano nuomonė, e, paskeltas naujasis įstatymas yra žingsnis tinkama linkme ir Hongkongo žmonės protestavo iki tol nematytais kiekiais, tai pademonstravo jų rimtą pasiryžimą. Skaičiuojama, kad apie 1,7 milijono žmonių e, rūpiučio 18-ąją buvo išėję į gatves. Per pastarasis keltą savaičių situacija buvo dar labiau skaluojama. E, buvo daug smurto atvejų, atakų prieš e, tiesiog pašalinius stebėtojus, buvo naudojama nereikalinga jėga, taip pat e, sprokstamieji prietaisai ir tokia, toks smurtas tiesiog yra neprimtinas ir turėtų būti smerkiamas protestai, patys protestai yra taikus, jie yra palaikomi Hongkongo gyventojų, o ES E, visada pasisako už e, bazinius teisės principus, už tarptautinius įsipareigojimus. Ir 84 metų e, Kinijos ratifikuotoje konvencijoje e, yra numatyta, kad Hongkongas gauna aukštą autonomijos laipsnį ir yra taip pat užtikrinama, kad būtų gerbiamos Hongkongų gyventojų teisės ir laisvės. Šis miestas yra labai svarbus finansinis centras ir labai strategiškai svarbus um, um, transporto centras. Todėl reikia užtikrinti, kad Hongkongas ir toliau galėtų vaidinti savo ekonominį vaidmenį. Labai svarbu apsaugoti Hongkongos piliečių autonomiją, teisės, laisvės. Tai yra labai svarbu, kad Hongkongas galėtų ir toliau klėstėti. Tai yra svarbu ir pačiai Kinijai. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į žmonių teisės, kad būtų užtikrinamas e, teisinių procesų nešališkumas, kad kasdienį gyvenimą Hongkongo žmonės galėtų gyventi oriai. To turėtų laikytis Kinija pagal savo tarptautinius įsipareigojimus. Liepos 18 dieną Europos parlamentas skubos diskusijose jau aptarė tos klausimus, buvo patvirtinta rezoliucija. E, Tuo tarpu Europos išorės veiksmų tarnyba paskelbė tris, tris pareiškimus ir rūpiučio 17 dieną vyriausiai galiotinė parengė formalę deklaraciją, kurią patvirtino visas valstybės narės, kuriuose buvo pasmerktas smurtas ir buvo kviečiama struktūruotai diskutuoti, įtraukiant visas suinteresuotas šalis. Vyriausiai galiotinė aptarė situaciją su keletu tarptautinių partnerių e, vasaros metu ir taip pat parengė bendrą pranešimą su um, Kanados premjeru Taip pat Helsinkije Europos e, Sąjungos valstybių narių užsienio reikalų ministrai aptarė šį klausimą rūpjūčio mėnesį. Ekstradicijos įstatymas, kuris būtų numatęs galimybę mm, e, bus formaliai atsimtas ir tai yra labai svarbus žingsnis, tai padės siekti taikaus ir patvaraus problemos sprendimo, tačiau situacija dar išlieka gana įtempta smurto atveju Hongkonge auga ir mes ir toliau vilėmės, kad visos pusės susilaikys nuo smurto ir ieškos galimybių struktūruotai, konstruktyviai diskutuoti. Man atrodo, kad reikės kažkokių gana tvirtų, drąsių žingsnių siekiant atstatyti pasitikėjimą. Be to reikia nepamiršti to, kad veikiama ir verslo aplinka, nes Hongkongas yra labai svarbus tiltas tarp Kinijos ir ES ekonomikos. Tikimės, kad situacija pozityviai toliau klostysis ir suinteresuotos šalis sugebės rasti tvarių bei ilgalaikių sprendimų. Ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Šoidrovai. Ji pasisakys EPP frakcijos vardu. Čia, jak řekla pani. Ačiū, kad sutikėt man žodį ir įtraukėt šį klausimą į darbo tvarkę, nes, kaip gerbiama komisijos narė ką tik sakė, padėtis Hongkonge nėra paprasta. Ir problemos tęsiasi. Kai aš pamačiau, e, kad į gatves išėjo tūkstančiai žmonių kovojančių už taikos išlaikymą, prisiminiau, vidurio rytų Europos 30 metų senumo įvykius. Bet tada diktatūra buvo panaikinta, o dabar priešingai matome, Kinija bando e, įtvirtinti diktatūros aspektus. Aš kalbu apie krikščioniškų vertybių atgaivinimą, kai Mano valstybėje į mitingą išėję žmonės dainavo Leliuje. Mes sugebėjome išvengti smurto. Policija nepakėlė rankos. Mūsų žmonės sugebėjo apginti savo politinės ir žmogaus teisės. Hongkongo žmonės protestuoja jau kelis mėnesius. Jie sugebėjo nuliuoti kontroversišką įstatymą. Ir pasipriešinimas tokiam įstatymui nebūtų toks tvirtas, koks jis yra dabar, jeigu nebūtų 2015 metų, kada Kinijos policija pagrobė penkias, penkis knygų pardavėjus, kurie dalyvavo leidžiant Kiniją kritikuojančias knygas. Todėl įstatymas buvo nuliuotas, tačiau piktis neišnyko. Ir labai gerai, kad Europos parlamentas duoda labai tvirtą ir aišku signalą, rodantį, kad Kinija privalo nepamiršti, kad žmogaus teisės yra bet kokio bendradarbiavęs, kad net ekonominio iš ankstinė sąlyga. Eina. Ačiū. Toliau, ponė Arena. Ačiū, ponė pirmininkė. E, įvykiai Hongkonge nesibaigia, nepaisant to, kad Kinijos administracija ir Hongkongo administracija e, pritaiko kraštutinių priemonių, iškitant ekstradiciją. Tačiau e, milijonai žmonių, kurie dabar jau tris mėnesius protestuoja gatvėse, vilėsi, kad mes juos paremsime, Europa juos parems. Jie tikisi, kad mes paremsime jų pamatinę teisę rinktis į susirinkimus ir siekti teisingumo. Turime galvoti apie valstybės sistemos pakeitimą. Kinijos administracijos reakcija į Hongkongo protestuotojus yra neproporcinga. Mes turime reikalauti, kad būtų gerbiamas tarptautinės teisės nuostatos ir žmogaus teisės. Mes negalime sėdėti sudėję rankas ir tylėti. ES visuomet gina žmogaus teisės ir teisės viršenybę taikiomis priemonėmis. Ir dabar atrodo, kad kai kurios ES valstybės narės technologinės, pro, technologinius produktus uh, pardavė Kinijai tam, kad būtų lengviau susidorojoti su Hongkongo protestuotojais. Turiu galvoje, pažiūrėjau, šarinių dujų aparatus. ES dar 2015 metais nustatė e, kontrolės į Kiniją produktų apribojimą e, Tenkdamas užtikrinti, kad žmogaus teisų pažeidimams nebūtų padedama tokiomis priemonėmis, praėjo tiek laiko ir niekas nepasikeitė. Šiandien mes e, matome, kad Hongkonge atsirado aktyvistų, kurie nebebijo prarasti savo laisvės, kurie nepradėjo, nebebijo prarasti savo gyvybės. Mes jiems turime duoti labai aišku paramos signalą. Ačiū toliau ponė Vautmans. Renew Europe. Micro. Sorry, your microphone. Įsijunkite mikrofoną, nes jūsų negirdime. Pone pirmininkė, gerbiama komisijos narė, 15 savaičių trunka masinės demonstracijos. Milijonai žmonių išėjo į gatves, taikiai protestuodami uh, demok dėl demokratijos tokos ir reikalauja daugiau demokratijos, daugiau pagarbos pagrindiniams teisėms. Ir kokį atsakymą tie žmonės gauna? Ogi e, prieš juos taikomos represijos. Jie yra apipurškiami šarinėmis dujomis. Policija imasi smurtinių veiksmų. Tokie gazinimai, tokios represijos ir e, demonstruojančiųjų areštas reikalauja mūsų reakcijos. Kinija yra viena valstybė su dviem sistemomis Gerai, kad buvo atsiimtas įstatymas, e, bet išėję į gatves reikalauja daugiau. Jie prašo, kad Hongkongas būtų apsaugotas nuo nedemokratiškumo, nes turime labai aiškiai pasakyti, kad Kinijos vidaus reikalai nebėra vidaus reikalai, jeigu yra pažeidžiama žmogaus teisės. Todėl aš turiu du konkrečius klausimus Europos komisijai. Kaip elgsitės per dialogą su Kinija? Ar pasakysite labai aiškiai, kad norime, jog taikios demonstracijos būtų leidžiamos? Ir kaip jūs ketinate pareikšti, kad reikėtų numatyti galimybės žmonėms eiti į taikius mitingus, nebijant policijos represijų ir kitokių priemonių. Ačiū toliau Reinhard Butikofer. Iš žaliųjų pirmininkė komisijos narė, kolegos. Aš pats prieš dvi savaitės buvau Hongkonge ir kalbėjausi su įvairiausiais veikėjais. Grįžau labiau negu anksčiau įsitikinęs, kad šis parlamentas pasielgė teisingai, kai dar prieš vasaros atostogas paskelbė, jog e, yra Hongkongo žmonių pusėje. Demokratijos ir laisvės gynimo judėjimas Hongkonge tebesitėse ir jis vis dar nusipelno mūsų solidarumo vienos valstybės su dviejomis sistemomis e, principas neturi būti trikdomas kišantis Kinijai ar numatant tam tikrus e, teisėtvarkinius apribojimus. Neužtenka atšaukti tam tikrų įstatymų. Žmonės nori daugiau pokyčių, žmonės nori nepriklausomų smurtinių e, nusižengimų tyrimo, ypač policijos nusikaltimų tyrimo ir nori visuotinio rinkimų e, įstatymo, visuotinės rinkimų teisės. Prieš 22 metus Konstitucijoje buvo numatyta tokia teisė, tačiau kol kas tokios teisės jie neturi. Pekinas privalo e, šį pažadą išpildyti. Mes privalome remti kovą už visuotinę rinkimų teisę Hongkongė. Demokratija privalo laimėti. Ačiū. Ačiū. Toliau iš ID frakcijos atstovas ponas Rivier. Ačiū, ponė pirmininkė, Europos parlamentas. E, labai aktyviai e, reikalauja, kad Kinijoje būtų laikomasi demokratijos principų. Aišku, tai yra labai gera praktika, turi būti gerbima žmogaus teisė ir turi būti smerkiami smurtiniai veiksmai. Ir stebėdami Kiniją mes kartais pamirštame, kad pačioje ES galėtų būti geriau. Pačioje Junktinėje karalystėje buvo išreikštas pasipriešinimas pasitraukti iš ES. Piliečiai to norėjo, bet ta teisė neįgyvendinama. Italijoje E, žmonėms yra trukdoma grįžti prie rinkimų urno, o italai to labai nori. E, matome, kad e, valstybės primeta įstatymus savo žmonėms ir manau, kad žmonės greitai kaip Hongkongė išeis į gatves. Jeigu mes nepasmerksime tokių veiksmų mūsų valstybėse narėse, elgsimės negarbingai kaip parlamentinė asamblėja. Jeigu mes ir toliau eisime tokiu keliu, Europos žmonės tik dar labiau įsitikins tikins, kad demokratija miršta. Ačiū. Ana, pozicija. Toliau Ana Fatiga, EKR frakcija. Mes remiame Hongkongo žmonės. Toks yra Europos parlamento požiūris nuo pat to momento, kai prasidėjo protesto akcijos ir kai buvo padaryti įvairūs pažeidimai išsiuntimo e, įstatymas e, buvo atsiimtas, bet e, turi būti paisama 1984 metų deklaracijos ir Pekinas ypatingai turi pagaliau liautis provokavęs e, smurtą. Kaip ir sakiau, mes e, esame kartu su hongkongiečiais. Dėkoju. Toliau pone Vilenueva Ruiz, GUNGL frakcija. Jau 15 savaitgalis iš eilės skaičiuojamas nuo Liepos 9 dienos, nuo tada, kai prasidėjo krizė Hongkonge. E ir matome, kaip nepaliaujamai ir toliau griebiamasi smurto. Pavyzdžiui, ir vakar prieš protestuotojus buvo paleistos vandens mm, patrankos. Turime ginti Hongkongo žmonės visur pasaulyje turi būti laikomasi tam tikrų standartų. Taigi ir prieš Hongkongę e veiksmų besimančius policininkus turi būti veikiama atitinkamai. Turime kritikuoti, nuolat priekaištauti dėl to, kaip komisija ir parlamentas elgesi dėl žmogaus teisų pažeidimų kitur. Tiesa, nebūtinai kreipiame dėmesį į tai, kas vyksta pas mus, kuomet eina kalba, pavyzdžiui, apie prekybos ryšių palaikymą su Kinija. ES reikia strateginio plano dėl to, kaip toliau bendrauti su Kinija ir mes, Europos parlamentas, turime reikalauti, kad Europos komisija ragintų Kinija laikytis žmogaus teisų standartų. 21 amžiuje pats laikas tą daryti. Ačiū. Toliau panas Tenant. Iš neprisijungusių narių neįjungtas mikrofonas. Prašome įsijungti mikrofoną. Taip bus žymiai geriau. Ačiū, ponė pirmininkė. Arba tikime demokratiją ir laisvę, arba ne. Jeigu netikime, šiomis dviem vertybėmis, tuomet ši diskusija bevertė. Jeigu tikime, tuomet toji diskusija e, neturi apsiriboti valstybių sienomis, nes visa tai yra universalūs dalykai. Prievarta, kurios grėbėsi valstybė prieš savo piliečius, yra netoleruojama, netoleruotinas dalykas, tai yra nusikaltimas. Tik kyla klausimas, kas turėtų spręsti dėl Hongkongo valdymo Pamirškime 19 amžiaus politiką. Dabar yra 21 amžius ir hongkongiečiai, Hongkongo e, žmonės patys turėtų turėti teisę spręsti dėl savo pačių valdymo. Ačiū. Toliau kalbės ponė Izabela Santos, SRD frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Kova kurią stebime pastarosius kelis mėnesius ir taikus e, protestuotojai Hongkongo gatvėse yra nuomonės laisvės ir susirinkimo laisvės simbolis. Demokratijos simbolis. ES negali tiesiog žiūrėti į visą tai susidėjusi e, rankas. E, turime išsakyti visus deramus priekaištus Hongkongo valdžios institucijoms. Turi būti pažabotas smurtas ir aiškiai pasakoma, jog represijos prieš disidentus yra netoleruojamos ir kad negali būti grėbiamasi smurto ir prievartos sprendžiant šį konfliktą. Sveikiname, kad Įvairūs um, vedliai protesto akcijų teigia, jog um, protesto akcijos išlieka taikios, tačiau taip pat reikia ir realių žingsnių, realių veiksmų tam, kad teisinės valstybės principai čia būtų užtikrinti lygiai kaip ir susibūrimo laisvė. Ačiū. Toliau kolega Geta iš Renew Europe frakcijos. Pone pirmininkė, mėly kolegos drąsa, ryštas ir amžina kova už laisvę e, pažymės Hongkongo istorijoje. Ne tik e, Kinijos administracija e, išdryso imtis ryštingų smurtinių veiksmų kaip Tienmeno aikštė, bet ir vietos valdžia elgėsi taip, kaip prašė didžioji Kinija. Mes turėtumėm žiūrėti tai, kas vyksta Hongkonge, nes viskas, kas uh, tarnauja žmogaus teisėms, turi būti vertinamam kaip parlamento, kaip naudinga visiems siekiantiems laisvėms. Kinija vis tiek išliks pagrindinė mūsų ekonominė partija ir partnerė ir didžiausia, galingiausia valstybė šiame 21-ame amžiuje. Bet mes turime kalbėti apie moralės prievalės, mes negalime tylėti, nes mes galime pasiekti, nes kitaip pono Trumpo geležinė ranka riboja veiksmus ir Kinija pati negali atsitraukti nuo Europos, nes Europa jai yra reikalinga. Mes, Europos parlamentas, galime nemažai nuveikti, nes mūsų asamblėja yra vienintelė institucija pasaulyje, kuri pakankamai tvirta, nepriklausoma ir vieninga gindama žmogaus teisės ir galėdama pasipriešinti uh, Kinijos režimui, kuris yra didžiausias, tapo didžiausiu, moderniausiu ir sudėtingiausiu kaip diktatūra. Todėl mes galiausiai galime uh, pasinaudoti galimybę paremti tuos, kurie išėjo į demonstracijas. Todėl aš kreipiuosi visas politinės frakcijas, e, kad teikiant Sakarovo premiją būtų pasirinktas Kinijos demonstrantas, e, kadangi jis e, buvo viena iš svarbiausių pastarojo laikotarpio laisvės siekiančių figūrų. Ačiū. Toliau pane Robert iš Žaliųjų frakcijos. Its... Pirmininkė, komisarė, kolegos. Mano šalis savo imperialistiniais laikais, tiesą pasakius, neretai bandydavo save pristatyti kaip laisvųjų motiną, tačiau sunku pasakyti, ar buvo kažkokios tai laisvės užtikrintos ir kaip dabar viskas susiklostė. Vakar protestuotojai su Britanijos vėliavomis e, protestavo prie Britanijos ambasados Hongkonge ir bandė išsakyti, jog labai svarbu suteikti galimybę ginti savo laisvės, laisvai išsakyti savo mintis, remintis 84 metų deklaraciją. Kalbant apie tą ekstradicijos bilį ir e, jo panaikinimą, tai tikrai neišspręs visų problemų. Jeigu Didžioji Britanija nesureaguos į Kinijos elgesį, manau, kad mes, ES, turime tai padaryti, turime ginti žmogaus teisės, nesižvelgdami į sienas, turime užtikrinti, kad būtų mm, visuotinė, visuotinio, visuotiniai rinkimai rinkiami Hongkonge. Turime ginti laisvę ir nekurdami imperiją, o priešingai užkirdami kelią tokiams imperialistinėms pastangoms sustabdyti žodžio laisvę. Ačiū dabar žodis poniai Bonfrisko. Dėkoju, pirmininkė. ES sutartis be abejo aiškiai nurodo, jog svarbu užtikrinti žmogaus teisės ir laisvės, tačiau matome, kokia padėtis klostosi Hongkonge, matome, kad pažeidžiamos žmogaus teisės, jos paminamos ir valstybė kišasi į įvairaus pobūdžio privačią veiklą, privatų gyvenimą. Ir taip, yra nedidelė e, bendruomenė tų smurtingai nusiteikusių asmenų Hongkongėje, kurie jie kūrė chaosą ir paminė bet kokias e, socialinio elgesio normas. Tačiau Hongkongo valdžios pareigūnų reakcija, policijos reakcija griežtos kontrolės vykdymas dėja yra visiškai nehumaniškas ir mes į tokius žingsnius turime reaguoti tvirtai, paskelbti tokią politinę deklaraciją, kuri mm, atspindėtų uh, padėtį susiklošiusią Hongkongė e ir taip pat aiškiai e, nurodytų, kad e, e, tai paveiks ir mūsų ryšius su Kinija. Dėkoju, ponė Kolek, ponas Kolekušič. Dėkoju. Taip, parlamente mes kalbame apie teisės viršinybės e, klausimus, apie demokratijos principus trečiosiose šalise, tačiau, man atrodo, reikėtų mums visiems e, nepamiršti ir to, jog e, teisės viršinybės principas pažeidžiamas toje pačioje Kroatijoje. Didelis procentas mūsų piliečių mano, kad korupcija valdo šalį. 76 procentai mūsų piliečių mano, kad mūsų šalyje yra itin bloga teismų sistema. Tačiau e, ta stebėsena, e, kuri buvo vykdoma prieš mūsų stojimą Europos Sąjungą, dėja nebuvo pakankama. Aš pats 21 metus dirbu e, Kroatijos teismų sistemoje ir galiu patvirtinti vieną dalyką. Kroatijos visuomenė yra itin korumpuota visuomenė ir, tiesą pasakius, mums pirmiausia reikia įspręsti tas problemas, Visos ES institucijos, įskaitant ir Europos parlamentą, privalo įsitraukti, turime spręsti problemą susijusią su teisės išinybės principo pažeidimu ir korupcija ES. Dėkoju. Dabar žodis poniai Džil Ninai. Hongkonge žmonės išėjo į gatves ir norėjo pasinaudoti savo galimybėmis taikiai protestuoti, tačiau jie buvo sutikti brutaliai, buvo panaudotos e, ašarinės dujos, nemažai jų buvo sužeista ar netgi suimta. Reikia pademonstruoti, kad jų vertybės yra ir mūsų vertybės. Taip, jie kelia nemažą pavojų dabar savo gyvybėms, savo gyvenimams tokiais veiksmais, tačiau mes turime apsvarstyti visas įmanomas priemonės, kurios padėtų Hongkongo žmonėms. Jie žvelgia į mus su viltimi, laukia mūsų e, paramos ir nori, kad būtų užtikrinta visuotinė rinkimų teisė. Galbūt reikėtų um, e, pažvelgti tam tikrus ekonominius svertus, kuriuos galėtume panaudoti, jeigu Kinijos valdžia ir toliau naudos e, tokią brutalią politiką. Norėčiau priminti, kad Labai svarbu vadovauti savo principai, saugoti pilietinės e, teisės ir būtent 97 metais e, atsijungdami nuo Junktinės karalystės jie pasirašė, e, jog bus laikomasi tų principų. Man atrodo, turime imtis veiksmų, siekdami apsaugoti šalies žmonės ir tie veiksmai turi būti įtin konkretus. Dėkoju. Dabar žodis ponai Berg. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kalbant apie padėtį Hongkongė, visi sutarėme dėl to, kad e, remiame Hongkongo valdymo principą dvi šalis e, viena valdžia, kuomet Kinijos e, ir Hongkongo valdžios institucijos buvo paragintos pripažinti jog e, tik dialogas yra būdas išspręsti šią situaciją. Policijos e, veiksmų e, kritika ryškesnė, kaip kad siūlė Junktinė karalystė neseniai, yra vienas iš būdų atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją. Hongkongo žmonės, e, žinoma, nežiūrint to ir toliau jaus e, nepasitenkinimą esamą padėtimi ir tikėkime, kad e, rezultatų šių protesto veiksmų vis dėlto sulauksime ir išvengsime žiaurios katastrofos, kokie įvyko Tienanmeno aikštėje prieš keletą dešimtmečių. Ačiū labai. O dabar norėčiau suteikti žodį Ponui Pikulai iš socialdemokratų frakcijos paskutinis paprašė žodžio asmuo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Praėjo jau šimtas dienų nuo protestų pradžios Hongkonge. Ir turime pripažinti, kai tai yra turbūt didžiausia krizė, e, kalbant apie Hongkongo ir Kinijos ryšius nuo 1997 metų. Ir nors buvo atsimtas e, pasiūlytas įstatymo projektas, tačiau protest, protestai ir toliau vyksta. Ir auga jų reikalavimų skaičius, yra reikalaujama e, geresnių demokratijos galimybių, reikalavimą paleisti iš kalėjimų suimtus protestuotojus. Nerima kelia ir smurto protokiai Hongkongo gatvėse. Man atrodo, teismų policijos sistema turėtų vadovautis tarptautiniais standartais ir įstatymais. Be to, Kinija tiek ir gyvendinama savo reformas, tiek ir, e, tiek ir apskritai tame globaliame kontekste e, pastaruoju metu kalbėdavo apie tai, jog bus laikomasi žmogaus teisų, yra pasirašti tam tikri susitarimai. Labai svarbu siekti, kad smurtas būtų sustabdytas ir būtų tęsiamas normalus dialogas tarp visų suinteresuotų šalių. Tai yra vienintelė galimybė užtikrinti tvarką. Ačiū. Kaip suprantu, mėlynosios kortelės klausimą norima pateikti, ar tiesiog spontaniškas pasisakymas? Taip, mėlynosios kortelės procedūra. Pone Pikulė, Ar pritartumėte, kad jums bus pateiktas klausimas pagal melinosios kortelės procedūrą? 30 sekundžių jums prašau. Ačiū labai. Gerbiamas kolega, jūs tikrai labai glaudžiai apibūdinot e, situaciją Hongkongė, e, pateikėte tam tikrų istorinių faktų, tačiau atsižvelgiant į tai, e, kad e, Kinija yra labai svarbi ES partnerė ir ekonominė prasme, ir kitomis prasmėmis. Pavyzdžiui, investicijos ES, tai taip pat ir Kroatijoje e, itin auga, tad įdomu, kaip jūs įsivaizduojate tolesnius mūsų ryšius su Kinija, atsižvelgiant į šią situaciją. Ačiū, ačiū už jūsų klausimą. Labai e, labai viliuosi, kad Į šį klausimą galėsime visi kartu atsakyti. Ir galėsime e, rasti būdų, kaip dirbti su šalimis, e, kurios, kaip mes įtarime, e, galbūt pažeidžia demokratinius principus, ar tai demokratiniai principai suduria su tam tikrais pavojais. Na, be abejo, suprantu, kad čia yra tam tikri ekonominiai interesai, tačiau reikia nepamiršti ir tų e, bendrų pamatinių mūsų vertybių, svarbių mūsų piliečiams. E, Galbūt radę tinkamą pusiausvyrą tarptų dviejų dalykų galėsime e, pagerinti standartus e, tose bendruomenėse, tose šalise, kuriuose dėja jie neįtin gerbiami. Ačiū labai. O dabar laikas spontaniškiams pasisakymams. Penki užsirašė kalbėti. Trys iš jų E, elektroniškai pras, paprašė žodžio. Tikiuosi, kad kitą kartą visi turėsite korteles ir mes galėsime pasinaudoti elektroninę sistemą. Labai ačiū. Pirmiausia, ponas Polčiak. Ačiū už man suteiktą žodį. Tiesą sakant, aš buvau tarptų, kurie pasiprašė žodžio elektroniškai. Mano nuomonė, turime remti taikias demonstracijas Hongkongė. E. Šimtas dienų sukrėtė Hongkongą, sukrėtė mūsų pasitikėjimą dialogu tarp abiejų šalių ir galimybę rasti sprendimą. Protestuotojai kovoja už teisę į autonomiją, teisę dalyvauti susirinkimuose. Tai yra numatyta Hongkongo konstitucijoje. Aš labai džiaugiuosi, kad e, gražinimo įstatymas atsiimtas, tačiau man atrodo, kad mums tenka e, atsakomybė paremti uh, Hongkongo protestuotojus. Smurtas e, matomas, e, jo mastai tik didėja ir man atrodo, kad mes turime remti žmogaus teisės, nors tai gali nemažai kainuoti. Žmogaus teisų klausimą turime kelti, kai tik mūsų delegacijos vyksta į Kiniją. Kas daugiau apie tai kalbės, jeigu ne mes? neprekiaukime uh, už verslų už žmogaus, žmo, ir žmogaus teisėmis. Ačiū. Toliau ponė Bart. Other... Kartu su kitais Britanijos socialdemokratais, uh, Leiboristų partijos nariai ir e, studentai, aš pasirašiau atvirą laišką, kuriame demonstruojame solidarumą už, su Hongkongė kovojančiais už demokratiją. Mes remia Hongkongo žmonių sukilimą prieš jų demokratinių teisų paminimą, prieš opresijas, prieš neligybę. Mes remiame pagrindinius penkis e, reikalavimus - baigti represijas, apriboti policijos e, priemonės ir e, E, leisti rinkti vyriausybę visuotiniuose rinkimuose. Mes kreipiamės viso pasaulio profesinių sąjungų judėjimus, kad būtų politinis ir praktinis solidarumas su Hongkongė e siekiančiais demokratijos būtų demonstruojamas. Mes remia nepriklausomas e, darbuotojų ir studentų organizacijos, kurios dalyvauja toje kovoje. Ar mes reikalaujame, kad būtų Katai Pacific uh, avialinijų darbuotojams būtų gražintas darbas, nes tie žmonės neteko darbo dėl to, kad rėmė demokratijos judėjimą, įskaitant ir profesinių sąjungų judėjimų Rebecca Sai ir Jeremy Tai. Uh, savivaldybės darbuotojo. Tai, kad yra ginamos visų darbuotojų, ypač migrantų, Junktinėse karalystėje ir Junktinėse Amerikos valstijose teisų gynimas yra neatsiejamas nuo uh, kitų veiksmų. Ačiū. Toliau panas Volės. Man atrodo, kad šioje diskusijoje trūksta rimtai pusiausviros. Ne visi Hongkongo protestai buvo taikus Aišku, kad jų lyderiai turi glaužius ryšius su kraštutiniais dešiniaisiais ir labai daug dezinformacijos. Milijonai dolerių iš Junktinio Amerikos valstijų plaukia yra bandoma kažką pakeisti. Nacionalinis demokratijos fondas remia labai smarkiai tą judėjimą. Yra pradėtas pilietinių grupių judėjimas prieš Kiniją e, protesto lyderiai susitiko su Junktinio Amerikos valstijų diplomatais Hongkonge. Yra rimtas e, susirūpinimas reiškiamas dėl to, kad žmon, jauni žmonės dalyvaujantis mitinguose e, susidurs su problemomis e, siekdami darbo vieto. Oligarchai dominuos e, valstybės ekonomikoje ir nekilnojamo turto sektoriuje. Kinija turėtų atsiriboti nuo prieš Kiniją nusteikusių tarptautinių jėgų. Mes taip pat turime to ne, ne, neteikti, kad to nematome. Ačiū. Ja, e, eh, muchísimas, muchísimas gracias, presidenta. Yo... Labai ačiū pirmininkė. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie Hongkongą, ginant žmogaus teisės. Ir taip pat pritariu tam, kas buvo pasakyta ki apie Kiniją. Uh, Deja, mes pamirštame vieną dalyką šioje diskusijoje apie žmogaus teisės. Pamirštame tai, kas yra akivaizdu. Prieš porą savaičių ponė Mogherini lankėsi Kuboje. Ir toje saloje buvo vykdytos labai brutalios represijos, nes vyko protesto judėjimai. Ponė Mogherini buvo ten, ji kalbėjo apie tai, kokia nuostabi Kuba kokia puikiai Kuba, kaip ji juda teisinga linkme, link bendradarbiavimas su ES. Tai yra skandalingas pareiškimas, ji tą padarė Havanoje. Kitaip tariant, ji taikstėsi su diktatūra, kuri 70 metų taiko e, Kubos žmonėms represijas. 70 metų visą Latinų Amerikos regioną destabilizuoja ir remia tironišką Venezuelos režimą. Bendrai Kuba tarnauja kaip destabilizuojantis faktorius. Būkime nuseklesni vertindami problemas. Ačiū ir paskutinė, skalbė, paskutinė kalbėtoja, ponė Daly. Mes remiame policijos smurtą, kur jis bebūtų, kad ir kokios jėgos įvykdytų bet kuriame žemynė. Bet aš turiu pasakyti, kad yra uh, labai uh, nevienodai vertinamos diskusijos Hongkonge. Europa bando viską vertinti viena spalva. Pristatomas klausimas kaip gana paprastas, yra tiesiog priešinamas į Kiniją, žmonės reikalauja demokratijos ir laisvės, bet niekas nėra taip jau paprasta. Yra labai daug įrodymų, kad išorės jėgos kišasi. Labai daug pykčio Hongkonge yra nukreipta uh, prieš uh, uh, gyvenimo kaštus. Ir e, mes turime suprasti, kad e, turime atskirti demokratinių teisų gynimą ir policijos e, jėgų vertinimą. Prancūzijoje policijos jėgos ėmėsi smurto prieš protestuojančiosius. Ispanijoje esame tai matę, bet niekas apie tai nekalbame. Mes e, remiame kalinių paleidimą Hongkongė, e, smur, remiame smurtinių įvykių tyrimą ten, o tuo tarpu mūsų žemynė Prancūzijoje, Ispanijoje demokratinės teisės yra paminamos. És akkor most megadom a viszontválasz lehetőségét Bienkowska képviselő. Ačiū dabar žodis dar kartą komisijos nariai, poniai Bienkovskai. Ačiū, pane pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ačiū visiems už pasisakymus. Man regis, visi vienbalsiai sutarėme dėl to, ką galvojame apie įvykius Hongkonge. Mūsų požiūriai sutampa. Ir nekarta buvo paminėtos jau tos universalios vertybės. E, Europos komisija šį principą gina ir teisės aktų prieimimo reforma, teisės aktų leidybos reforma turės būti įgyvendinta Hongkonge ir patvirtinta valdžios institucijų. Matome, kad Hongkongo žmonėms rūpi tolesnis šalies stabilumas ir mm, klestėjimas, tačiau tai turi vykti gerbent žmogaus teisės. Tad mes e, vertiname padėtį ypatingai ir dėl to, kiek tai susiję su ES e, piliečiais esančiais ten. Sutinkame, kad reikia mažinti įtampą Hongkongo visuomenėje E, ypač turint omenyje, kad Hongkongas kaip autonominis regionas yra labai svarbus e, pasauliui daugeliu aspektų. Pone Mogerini jau nekarta yra atkreipusi dėmesį į šį e, svarbų visiems prioritetą ir jūsų darbo atvarkėje jis yra iškeltas labai aukštai, tas yra labai sveikintina, mes tikrai turime ginti šias universalias vertybės. Ačiū. Tuo Baigiame diskusijas šią temą ir dabar liko paskutinis darbo tvarkės klausimas šį vakarą. Išklausysime vienos minutės pasisakymų. Pirmiausiai kalbės ponas Sokol. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš 30 metų daugiau mažiau tapome Berlyno sienos griūties liudininkais. Tuo buvo užbaigtas komunistų e, režimas, buvo pažabotas komunistų režimas e, rytinėje Europos dalyje, pietrytinėje Europoje, taip pat e, ES plėtra į rytus buvo sėkmingas projektas, dabar jau galime pasakyti, solidarumu paremta sanglaudos politika buvo vykdoma. Tai lėmė, jog rytų Europos šalis galėjo pasikeisti, tapti visą teisėmis ES narėmis būti gerbiamos vakarų Europos e, valstybių narių, tačiau dabar matome vis didesnę atskirtį tarp rytų ir vakarų. Nemanau, kad reiktų toliau eiti tuo keliu. Rytinė plėtra tikrai buvo didžiulė sėkmė visos valstybės narės e, įgyjo vienodas teisės ir konkuruoti tarpusavį ir naudotis tais pačiais ištekliais, gauti tą patį finansavimą ir neikti sanglaudos politiką, kuri skirta tam, kad būtų užtikrinta lygybė viso ES yra kai kas, e, ko negalime toleruoti. Ačiū, toliau panas Lopes Aguilar. SRD frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. 2019 metų vasarą vyko labai daug pražutingų miško gaisrų Kanarų salose, Gran Kanarijoje. Dėl to buvo patirta daugybė nuostolių, daug miško sunaikinta, gamtos parkai, rezervatai sunyko, 10 tūkstančių hektarų miško sudeginta, sudegė, e, tūkstančiai žmonių turėtų, turėjo palikti savo gyvenamą vietą. Ispanija pagelbėjo Kanarų saloms septyniais e, lėktuvais, keliais e, sraigtasparniais, e, Europos civilinės saugos centras bendras koordinavo visą veiklą ir turi visada būti lankščiai reaguojama į tokius įvykius. Tačiau riba, kuri nustatyta, kad būtų gaunama parama, turi būti aktualizuota, nes nuo 2002 metų jau praėjo daug laiko, o ES privalo galėti veikti tuo jau pat, vos tik iškyla kur nors grėsmė, kaip kad buvo šią vasarą Kanarų salose. Ačiū. Toliau ponas Grošelė. Ačiū, ponė pirmininkė. Turint galvoje um, įtampa Bosnijoje ir Hercegovinoje, padėtis jau ilgą laiką nesikeičia. Noriu štai ką pabrėžti. Institucinė krizė Bosnijoje ir Hercegovinoje ir dėl muitų mokesčiai e, buvo numatyti prekiams iš Serbijoms ir tai tapo kliūtimi daryti tolesnę pažangą ir mm, mėgsti dialogą. Tai yra klausimas, kuris yra labai svarbus ateities regionui. Ragino Europos komisija per kitus rinkimus abiejose šalise aktyviai ieškoti abiems pusėms priimtino sprendimo tam, kad būtų panaikinti minėti muitų mokesčiai. Ačiū. Toliau panas Alfonsi, žalieji. Pone pirmininkė, 2013 m. rugsėjo mėnesį Europos parlamentas beveik vienbalsiai priėmė pranešimą, kurio autorius aš buvau dėl ES e, regioninių kalbų nikimo nes ne Europos parlamentas kreipėsi Europos komisiją, tačiau ji nieko nepadarė arba labai mažai padarė. Daugelį kalbiškumas daugiau nebėra Europos komisijos uh, portfelių sąraše. Valstybės narės pačios turi galvoti, kaip apginti savo kalbas. Prancūzija nieko nenuveikė. Praėjus šešeriams metams po mūsų sprendimo vis dar nepatvirtino e, regionių kalbų hartijos. Uh, E, švietimo ministras Žan-Mišelis Blanker, kuris dirba Makrono vyriausybėje, e, priima tiesiog e, kalbų genocido sprendimus. Mes kalbame apie žmogaus teisų gynimą, kalbame apie kultūros gynimą valstybėse narėse. Tai, kad mūsų paveldą sudaro kalba ir kultūra, yra apibriešta ES sutartys. Aš norėčiau kreiptis konkrečiai Europos parlamento uh, E, vyriausybę. Europos parlamentas 2013 m. rugsėjo mėnesį daugumą patvirtino savo sprendimą ir turi būti padaryta viskas, kad Europos kultūros paveldui nebebūtų, nebekiltų grėsmė. Ačiū labai. Ačiū labai dabar žodis ponė Benėje atstovauja. ID frakcija. Kolegos, e, Prancūzijos aplinkosaugos ministerija E, kelia pavojų, nes ji nepakankamai griežtai vertina pesticidų problemą. Ataskatoje yra sakoma, kad pesticidų vertinimas neatsižvelgia į mokslininkų išvadas, e, kurios yra priimtos vadovantis ES reglamentu. ES piliečiai e, jaučiasi suklaidinti, nes informacija teikiama prieštaringa ir tyrimo rezultatai atrodo yra tyčinių, tyčia nukreipti neteisinga krypme. Todėl labai skubu atlikti nepriklausomą tyrimą, įvertinant visus finansinius interesus, ideologinius interesus. Turime apginti vartotojus ir juos informuoti. Svarbu, kad atliekamas tyrimas būtų kuo išsamesnis ir pirmiausia, mes turime atsižvelgti endokrinę sistemą greunančias medžiagas, kurios kasdien plinta. Ačiū. Ponas Jurgėl, ECR frakcijos vardu. 2019 metais pasikeitė vizų išdavimo režimas Baltarusijos piliečiams. Dabar galima gauti vizą ar teikti prašymą dėl vizos ne tik turistiniais e, tikslais. Tai lėmė, kad e, Baltarusijos piliečių skaičius e, rytų Lenkijoje sumažėjo ir pasienio zonoje kyla dėl to daug ekonominių grėsmių, tad būtų pravartu numatyti kokį nors režimą, kuris tokią priekybą pasienio zonoje leistų. Dėkoju. Dabar žodis ponui Overgard. 17,5 milijono Britų balsavo už tai, kad būtų pasitraukta iš ES. Tačiau, man atrodo, ES tarsi stengiasi, kad tai netaptų sėkmės istorija ir kad kitos valstybės narės nenorėtų sėkti tokiu pavyzdžiu. Nežinau, kad ir koks bus rezultatas, panašu, kad e, dauguma vis tiek pasisako už laisvą priekybą, tačiau panašu, kad nelabai kam rūpi žmonių balsas demokratija yra gerbiama, man atrodo, šiuo atveju, kai ji pateikia teisingą atsakymą. Mano tėvas dirbo valstybinėje radijoje ir turiu pasakyti, kad 70-ame dešimtmetyje jie pradėjo naują judėjimą. Taip pat aš pats esu kilęs iš tokios šeimos, kuri mane išmokė, kad neturiu lenktis prieš nieką, kas nori pakengti mano žodžio laisvėje, mano laisvėje mąstyti. Man atrodo, kad labai svarbu gerbti Britanijos žmonės, greipti, gerbti ir tuos parlamento narius, kurie galbūt laikosi priešingos nei bendroji kryptis nuomonės. Ačiū. Dabar žodis ponui Polčiak. Jis atstovauja EPP. Ačiū labai už sutiktą žodį. Man buvo suteikta viena minutė ir aš norėčiau pakalbėti apie Čekijos Respublikos e, premjero e, interesų konfliktą ir e, auditorumai tyrė situaciją. Preliminarūs rezultatai rodo, kad Čekijos premjerui priklauso uh, didžiulė įmonė, kuri naudojusi europinėmis lėšomis įvairių programų pagalba. Tai buvo daroma praėjusiu metu gruodį. Komisaras Oettingeris e, pateikė preliminarių pastabų ir buvo paminėta, kad ta įmonė ir toliau gauna ES finansavimą ir toliau priklauso Čekijos premjerui. Europos komisijos auditoriai taip pat nustatė tokius ryšius, išvelgė nemažai kitų problemų apie tai, kaip e, lėšos buvo pasisavintos. Deja, preliminarūs rezultatai nebuvo paskelbti e, Čekijos vyriausybės, tad norėčiau paprašyti komisijos viešai paskelbti e, atliktų auditų gyvybiškai svarbės išvadas. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Palmeriui, socialdemokratų frakcijos atstovui. Mažas pajamas e, gaunantis e, asmenys e, bus neproporcingai paveikti augančių maisto kainų. Ir panašu, kad Brexitas įvyks be susitarimo. Aš pats m, mm, dalyvavau praėjusią savaitę susitikime, uh, kur buvo kalbama apie uh, su maistu susijusias problemas, apie augančią paklausą, apie tai, kad m, mm, vaikai e, nepavalgo, m, mm, nevalgo pakankamai, susiduria netgi su susidurima su badavimo atvejais. Tokia yra realybė. Ir premjeras Johnsonas uh, Luksemburgai galbūt visai skaniai šiandieną papietavo, tačiau šeimos Didžiojoje Britanijoje, e, neturtingos šeimos jau dabar vos suduria galą su galu. E, stebi, kaip e, ponas Johnsonas veda Britaniją prie pasitraukimo be sustarimo ir tai reiškia, kad dar sunkiau bus leisti savo įsigyti pakankamai maisto, reikės kreiptis į maisto bankus. Turime užtikrinti, kad nebūtų pasitraukti iš ES be susitarimo. Ačiū, turiu panas Botoš iš Renew Europe. Kolegos, ES yra puikus projektas, projektas, kuris mano nuomonė yra e, Europos žemyną ištikęs laimingiausias e, įvykis. Daug metų jau kalbame apie aplinkosaugos būtiniausias priemonės. Viena iš jų yra e, žalioji infrastruktūra, jį leidžia apsaugoti flaurą, florą ir fauną. Žaliosios infrastruktūros vis dar laukiame, e, ieškome labai konkrečių sprendimų, daug nevyriausybinio organizacijų dirba toje srityje, tūkstančiai specialistų galėtų pradėti dirbti, kad ir nuo rydienos. Jie yra sukaupę patirties ir turi kvalifikaciją įgyvendinti aplinkosaugos projektus. Jie sėkmingai veikė ir Keletas valstybių palaikė partnerystę, negalim, partneriškus ryšius. Negalime laukti, kol ištisos gyvūnų rūšys ir jų gyvenamoji aplinka išnyks. Mes negalime kalbėti apie nacionalinių agentūrų kūrimą. Laikas Europos komisijai tverti piniginę nevyriausybinėms organizacijoms ir leisti žmonėms pradėti dirbti. Na, o Europos parlamentas turi suvokti, kad reikia reikalauti tuos fondus skirti ir turime leisti visiems aplinkosaugininkams veikti. Reikalaukime mažiau diskusijų, bet daugiau veiksmų. Ačiū. Labai ačiū. Toliau, ponė Rauet iš Žaliųjų frakcijos. Kolegos, daugiau kaip po 30 metų Japonija neseniai atnaujino šlikščią komercinės e, banginių medžioklės praktiką. Taip yra pažeidžiama tarptautinė teisė, e, keliama grėsmė biologiniai įvairovė ir jūrų ekosistemams. Europos parlamentas keletą kartų yra kreipęsis į Europos komisiją, kad ji e, imtųsi veiksmų Japonijos atžvilgių, kad ši praktika baigtųsi. Labai apgailestavome, kad ES ir Japonijos laisvos priekybos sutartis buvo pasirašyta, bet joje nėra jokių konkrečių nuostatų dėl banginių medžioklės. Tačiau mes negalime sėdėti sudėję rankas ir leisti, kad banginiai būtų skerdžiami pelnui. Aš, todėl mano partijos kolegos ir aš pati parašėme laišką prekybos komisarui, e, keldami abejonių dėl Japonijos veiksmų, ar jie atitinka prekybos sutarties tvarios plėtros skyrių. Jeigu tai yra pažeidžiama, mes reikalavome, kad prekybos komisijos narė pradėtų e, įgyvenimo pažeidimo procedūras. Mes turime baigti džiaugtis priekybos sutartimis, kai jos yra akivaizdžiai uh, išduodamos mūsų aplinkosauginės e, idėjos. Ačiū. Toliau Gido Rail. Pone pirmininkė, kolegos, džiugu susipažinti su naujas parlamento narys ir daug kuo stebiuosi iš tikrųjų. Mane nustebino kai kas Bruselėje, mano bute e, išsinuomotame naujos statybos. E, ten buvo elektros lemputė, kaip žinote, ji jau yra uždrausta prieš 130 metų, ta šilta tokia šviesa mm, buvo visiška naujovė, inovacija, na o dabar jos uždraustos ir yra taupiosios elektros lemputės dėl gyvsidabrio nenorėta naudoti tų senųjų. Europos komisijai tas užkliuvo ir tai yra labai gerai. Piliečiai ES yra labai mm, informuoti gerai, apie daug ką nusimano ir tuo tiesiog labai norisi pasidžiaugti. Ačiū. Toliau kalbės ponas Džambatski, EKR frakcija.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 yra sudaromi, jie nėra įgyvendinami ir dėl to kyla migrantams grėsmė. Turkija. Į Turkiją dabar norima perkelti antrą Volkswagen automobilių gamyklą. Tas atrodo visiškai neįmanomas dalykas, tad noriu paklausti, kuomet kalbatės su mumis, sakote vieną, tačiau kai jau pasi, pakrypsta kalba apie gamybos perkelimą į šalis, kuriuose yra negerbiamos žmogaus teisės, tuomet jau yra kitaip. Norisi, kad Europos komisijos um, pirmininkė apie tai um, išdėstytų savo poziciją. Ačiū. Kitas kalbėtojas ponas Tomas, EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. Kasdieną kalbam apie demokratiją, apie žmogaus teisės čia Europos parlamente, o šiandien aš nutriau pakalbėti apie kai ką, ko pasigendu, tai yra apie žmogaus teisų pažeidimus e, Padniestrės regione. Čia vos už kelių šimtų kilometrų nuo mūsų Rusija vykdo savo planus, yra neleidžiama žmonėms keliauti kai kuriems į Rusiją, tai yra tiems, kurie kritikuoja tai, jog Rusija negerbė žmogaus teisų Ir Europos parlamentas nuolat pasisako žmogaus teisės ir demokratiją, tad negalime išleis, negalime palikti nuo šalyje ir šio regiono. Raginu nuodugniau pasigilinti į tai, kaip yra pažeidžiamos žmogaus teisės šiame regione piliečių, kurie iš tiesų yra Moldovos teritorijoje gyvenantis piliečiai. Ačiū, toliau ponė Stefanuta. Pone, pone Avram, ačiū, ponė pirmininkė. Daugelis e, rūšių galėtų būti išsaugotos, e, tačiau ne visada imamasi veiksmų, kaip kad pavyzdžiui dėl kardžuvės. Ukrainoje ir, ir kitur mm, dėl klimato kaitos padarinių, dėl statomų užtvankų, joms kyla, šioms rūšims kyla grėsmė. Dvi iš šešių rūšių jau išnyko, kitų likusių rūšių yra jau labai nedaug populiacijos, tik devyni. Jų patelių iš vis neliko ir, ir tik devyni patinai turime išgelbėti kardžuves ir skirti papildomus išteklius finansuoti šią veiklą, kol dar ne per vėlų. Ačiū. Kita kalbėtoja, ponė, kitas kalbėtojas, ponas Stefanuca, Rinių frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Kova su klimato kaita priklauso ir nuo ES, ir nuo valstybių narių indėlio ir um, vadovavimas tam tikromis taisyklėmis. Ir pateiksiu pavyzdį. 11 straipsnio nėra laikomasi, e, kur numatoma ES atsakomybė vykdyti priimtas priemonės. Imkime mobilumo paketą, kuriuo įpareigojamos transporto priemonės grįžti į namo be krovinio. Pagal e, Eurostatą 23 procentai tokių pervežimų ar, ar tokių e, vykdomų m, pervežimų būtų su tuščiu kroviniu. Kolega kitas prieš mane kalbėjęs jau minėjo, kad ES nesudaro visiems e, lygių galimybių, visoms nevyriausybinėms organizacijoms lygių galimybių kreiptis į ES teisingumo teismą, kaip yra numatyta devintame e, straipsnė. Jeigu norime sustabdyti klimato kaitą, turime pirmiausia išsikopti savo kiemą ir, ir laikytis tarptautinių standartų. Ačiū. Toliau kalbės ponė Ryba Edžinėra. Žalieji. Ačiū, ponė pirmininkė. Trys iš aštuonių jaunuolių daugiau nei tūkstantį dienų jau yra kalėjime areštuoti dėl to, kad Guardia Civil e, tuomet nedirbę savo mm, pareigūnėje policininkai įsikišo, teismas priemė atitinkamą sprendimą, vėliau buvo kreiptas į poną Junkerį ir į Teisingumo teismę, teismą. E, Amnesty International pasakė, jog e, kaltinimai dėl terorizmo yra nepagristi, yra ideologinė diskriminacija vykdoma. Kaip tik netrukus šiomis dienomis bus e, naujas e, teismo posėdis rengiamas ir labai norėtųsi, kad Ispanijos teismai atitinkamai sureaguotų. Ačiū. Toliau. Alde ponė Sardonė iš neprisijungusių. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Aš kreipiuosi į pirmininką Sasolį, net jeigu ir jo šiuo metu nėra parlamente, jis vis dėlto yra parlamento pirmininkas. E, ir turiu pasakyti, jog jam pradedant eiti pareigas, e, įdėmiai klausiausi išsakytos kalbos ir man sukėlė nerima tai, kas buvo Mm, teigiama dėl migracijos politikos. Jis sako, jog yra būtina priimti migrantus, net jeigu ir didžioji dalis jų patenka pas mus neteisėtai ir neturi teisės būti priimti. E, metų metus Italija kairiųjų dėka tapo pabėgėlių prieimimo stovykla, visiems pabėgėliams. Ir į visą tai žiūrima pro pirštus ir jokių veiksmų nesijimama. Komisijos pirmininkas irgi tik gražiai kalba, bet metų metus niekas nedaroma. Norime, kad Europoje nebūtų kalbama apie neteisėtą migraciją, o labiau apie sienų apsaugą. Netrukus baigsiu. Europos komisija labai dažnai kritikuodavo Italiją, tačiau visiškai nedarė nieko, kad jai padėtų. Ačiū. Pagal 172 darbo tvarkos taisyklių straipsnį nėra galimybės per vienos minutės kalbas, e, užduoti klausimų. Toliau kalbės ponas Teč, turėtų kalbėti ponas Tečis iš, AK, terč, iš EKR frakcijos, tačiau jo salėje panašu nėra, tad žodis suteikiamas ponui Idveč, EPP frakcija. Aš vres atrag atencija supra unui lucru. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką visi puikiai žinome, tačiau niekada garsiai apie, ta, apie tai nekalbame. Norėčiau paminėti, kad per pastarosius metus ES tampa vis mažiau svarbia žaidėja tarptautinėje uh, užsienio politikoje, tarptautinėme sprendimų prieimime. Man atrodo, kad būtų gerai suorganizuoti diskusijas Europos parlamente E, užsienio reikalų komitete. Taip pat ir komisiją reikėtų pakviesti, reikėtų pakalbėti apie galimus problemos sprendimo būdus. Pažiūrėti, ką ES galėtų padaryti, kad e, ji ir vėl e, taptų pavyzdžių ir tokia padidelė jėga kaip Kinija, JAV, Rusijos federacija. Jeigu neužsibriešime savo tokio tikslo, mes tiesiog rizikuojame tapti tokią politinę ir ekonominę zoną, kuri e, naudosis globalizacijos privalumais, tačiau intensyviai tame nedalyvaus. Ir 500 milijonų ES piliečių mm, gyvent žinodami, kad sprendimai priimami ne jų labui. Man atrodo, kad Labai svarbu, kalbant apie mūsų interesus, apie ES priečių interesus, dalyvauti sprendimų prieimimo procese, juk tai nubrėžia visą globalizacijos proceso kryptį. Ačiū. Dabar žodis poniai Grapiniai. Komisarė, kolegos. Norėčiau kalbėti apie e, prekybą žmonėmis, prekybą nepilnamečiais, prekybą moterėmis. Egzistuoja tarptautiniai nusikaltelių tinklai ir dėl to aš parengiau laišką Europos parlamento pirmininkui, tačiau taip pat norėčiau kreiptis į ES komisiją ir paprašyti atlikti tyrimą visose valstybėse narėse su Europolo pagalba galbūt, nes valstybės narės savarankiškai nesugebės išspręsti prekybą žmonėmis problemų. E, man atrodo, kad ES turėtų užtikrinti ES piliečių saugumą, jų teisės. Ir tos teisės ir yra saugumas. Pateiksiu pavyzdį. Suomijoje e, globos institucijose atsidūrė e, vaikai tik nuo 12 metų gali um, kreiptis į teismą. Ir šiuo atveju reikia galvoti ne tik apie e, kažkokią tai mm, ekonominę plėtrą, reikia galvoti ir apie žmogaus teisų aspektus. Reikėtų stebėti situaciją ne tik rytų Europos šalyje, tačiau ir vakarų Europoje, nes ta prekyba vyksta visur. Dėkoju, dabar žodis poniai Jerokai, FFP frakcijos atstoviai. Dėkoju. Dėkoju, panė pirmininkė. Aš, e, kaip Šopran atstovė, e, tikrai norėčiau pasidžiaugti sukaktimi ir džiaugiuosi e, tuo, kas įvyko prieš 30 metų, kai buvo sukurta tokia vienybė, e, sukurta, e, sukurtas laisvės pojūtis. Labai džiugu, kad prabėgus 30 metų e, ta vienybė ir tie politiniai horizontai, kurie atsvėrė tuo metu, e, dėja galbūt e, tampa. E, užmaršties e, reliktų ir yra šimtai milijonų skurstančių žmonių, kurie neturi e, bazinių hygieninių sąlygų savo namuose. Reikia įtraukti šį klausimą į naujosios komisijos šimto dienų darbo programą, nes jeigu nerasime skurdo sprendimo problemų, tada demokratija e, liks tik tokių bedančių liūtų, kuris negalės apginti pagrindinių savo piliečių teisių ir interesų. Be to, tai yra kingsminga ir ES ekonomikai. Tad prašau, darykime kažką, kas būtų panašu į tai, ką nuveikėme prieš 20 metų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar žodis ponė Išpurek iš Socialdemokratų frakcijos. Gerbiami kolegos, turbūt girdėjote apie tą e, šmeišto kampaniją prieš teisėjus, e, kurie kritikuoja Lenkijos vyriausybę. Tai vadinamasis Piebek skandalas ir e, buvo pradėta speciali kampanija ir tokia komunikacija tik parodo, kaip bandama įbauginti asmenis, kaip yra koordinuojama visą tai e, saugumo e, ministeri, teisingumo ministerijoje siekiant įbauginti teisėjus. Nemajudek sinkauza suva. Tačiau e, generalinis prokuroras tuo pat metu yra ir teisingumo ministras, tad jis prižiūri visas tas procedūras. Man atrodo, tinkamas metas įkurti specialų tyrimų komitetą Europos parlamente, siekiant užtikrinti, kad visi procesai, visi atliekami tyrimai būtų nepriklausomi. Dėkuoju dabar žodis e, ponui Zoido Alvarės. Dėkuoju. Ispanija ką tik patyrė itin e, didelius potvinius Andalūzijos, Valencijos, Kasilija Lemančio regionuose jie vyko. Kelių transportas e, neturėjo galimybės funkcionuoti, buvo patirta didžiulių materialinių nuostolių, žemės ūkio nuostolių. Deja, patyrėme ir Ir, ir didžiulė nelaimė todėl, kad buvo paukota nemažai žmonių gyvybių. Man atrodo, tai yra momentas, kai turime išsakyti savo paramą ir ta parama turi būti taip pat konkreti parama. Be to, reikėtų padėkoti visiems tiems, kurie darė tai, kas įmanoma, gelbėjant žmonių gyvybės. Labai svarbu, kad būtų tinkami ištekliai panaudoti, kad jie būtų e, panaudojami ten, kur reikia, kad būtų e, atsistota ant kojų po patirtos žalos. Labai svarbu, kad ta parama būtų suteikta kuo įmanoma greičiau. Ponas Garcia Del Blanco, socialdemokratų frakcijos atstovas. Kova prieš klimato kaitą ir naujų energijos rūšių paieška Perimas prie atsinaujinančių energetikos šaltinių yra tas dalykas, su kuria dirba ir ES, tarptautinė bendruomenė. Tai yra būtina, kalbant apie mūsų visų išgyvenimą. Tačiau kai kuriuose ES regionuose, kai kuriuose valstybėse narėse, e, taip, pritarama ES e, vykdomiems darbams ir siekiama užtikrinti tą pereimą prie kitų rūšių energijos. Yra specialios ekonominės konvergencijos priemonės taikomos ir tikrai kai kurios iš jų buvo labai sėkmingos. Tačiau ES nori dar daugiau nuveikti ir kreipiasi į nacionalinės vyriausybės. Tačiau čia reikia ne tik lėšų, ne tik finansų, reikia ir patirties, kad tos lėšos būtų tinkamai panaudotos. Labai svarbu užtikrinti, kad ES skirtų reikalingas lėšas šiam klausimui. ES be abejo turi būti dėkinga Angliai e, ir tai padėjo įvykdyti tą pramoninę revoliuciją. Nemažai regionų Europoje dar priklauso nuo Anglijos kasybos, tačiau reikia ieškoti kitų kelių. Dėkui. Socialdemokratų frakcijos atstovas ponas Haišel, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes, e, esantis Europos Sąjungoje, e, daug ką laikome savaime suprantamu e, dalyku, dalyku ir atrodo, kad karas nevyksta. Tačiau tai nėra tiesa. Prieš aštuonerius metus ES buvo itin arti karo. Nepamirškime ir antrojo pasaulinio karo, ir nacijų atakos. Tai buvo laikoma antrojo pasaulinio karo pradžia. Be abejo. Kariniai veiksmai jau vyko ir prieš tai, tačiau reikia nepamiršti ir to Ribbentropo Molotovo pakto kurios sukaktis bus minima po keletos dienų. Reikia nepamiršti ir Müncheno susitarimo. Jis buvo sudarytas dar apie, apie vienerį metą iki nacijų pajėgos įsiveržė į Lenkiją ir tai sudarė galimybės Hitleriui suskaldyti Čekoslovakiją ir užimti didelę dalį to šalies teritorijos. Būtent tas žingsnis e, leido Hitleriui žengti dar toliau. Norėčiau pabrėžti, kad galbūt šiandieną karas nėra laikomas kažkokiu tai pelningu verslu ir labai svarbu, kad mes visi kovotume už taiką. Toliau panas Nikolau Labanus. Visoje Europos Sąjungoje vyriausybės vis daugiau taiko reakcingų priemonių profsąjungų atžvilgių. Naujos demokratijos vyriausybė bando patvirtinti naują profsąjungų įstatymą, kuriame būtų sukurta e, asmenų atleidimo iš darbo elektroninė sistema. Taip pat įdėgiama nauja elektroninio balsavimo už streikus ar prieš streikus sistema ir tai savo ruoštų apriboja asmens teisę streikuoti. Kitaip tariant, yra sukūrima daug skirtingų kliūčių streikuoti norintiems darbuotojams. Italijoje, Junktinėje karalystėje, Belgijoje ir Švedijoje. Tokios sistemos jau sukurtos, dėja, ir jos veikia. Ir dabar matome, kad yra tiesiog užsipuolamas darbuotojų judėjimas. Ir ypač dabar, kai kapitalo krizė vyksta ir mūsų laukia kapitalizmo krizė bendrai, matome daug nederamų, neveiksmingų teisėkūrinių reformų. Josmis darbuotojų teisės yra tik pažeidžiamos. Tai mes matėme Graikijoje pastaruoju metu. Profesinės sąjungos kovoja gindamos darbuotojų pagrįstas teisės, tačiau tuo pat metu vyriausybės e, toms teisėms kenkia. Ačiū. Toliau. Čia holnap kerül sor